Žimkite vietas, prašom. Marija. Danke sehr. Also die Koordinat Gerai, ačiū labai. Koordinatorių sprendimai pirmiausiai. Jie išplatinti, tai kas priimta 3-4 dienai, 13 spalio ir 3 lapkričio. Taip pat noriu paminėti, kad per paskutinį koordinatorių posėdį mes kalbėjome apie politikos departamentus ir la, politikos rytis ir laukiame jūsų pasiūlymų dėl įvairių tyrimų 2015 metais, o galutinis pasiūlymų pateikimo terminas yra rytojus iki <clears throat> trečiadienio. Jūs galite pateikti savo nuomonės sekretoriatui. Toliau. Devintas klausimas. Fraunhofer instituto atstovas yra atvykęs pas mus, noriu jį šiltai pasveikinti. Buvo atliktas tyrimas, atnaujinta teminio skiriaus informacija apie investicijas į didelius TNT projektus. Ir tą pristatymą jum tuoj <clears throat> pateiks Taigi Fraunhofen technologijų institutas atliko tyrimą. Tokios naujausios informacijos paprašė komitetas dar 13 metų balandį ir praėjusią savaitę e, tyrimo rezultatų projektas buvo išplatintas. O dabar suteiksiu žodį instituto atstovui 15 minučių. Ačiū pona Kramerį, ačiū, kad pakvietėte mane į savo posėdį, o pristatymą darysiu anglų kalba. Taigi, ačiū už kvietimą atvykti jūsų posėdį kad galėčiau pristatyti tyrimo apie atnaujintą teminio skiriaus informaciją apie investicijas į didelius TNT projektus rezultatus. Mes iš Fanhofu dirbome beveik du metus ir aišku mes galėsime atsakyti po pristatymo į jūsų klausimus. Taigi, pirmiausia, norėčiau keletą žodžių pasakyti apie TNT tinklų plėtrą, kokią analizę mes atlikome. Toliau pakalbėsiu apie e, sprendimų prieimimo procedūras, įvertinimą stambiųjų ES projektų, projektų brandą bei sandarą. Penktasis punktas yra jau tolimesniai politiniai reikalai. Taigi, TNT tinklas. Jis pradėtas kurti prieš 20 metų maždaug, tai buvo politinė idėja, o dabar jau jinai išplėsta ir techninių, ir analitinių požiūrių. Ir faktiškai viskas prasidėjo pagal principą iš apačios į viršų. Buvo pateikti pirmieji projektai, kurie įgyvendinti per penkerius šešerius metus. Komisija vadovavosi visą laiką holistiniu požiūriu į e, TNT tinklus tam, kad būtų sukurta darni europinė transporto sistema. Taigi, pirmiausiai buvo projektų rengimo stadija, jų įgyvendinimo stadija, o dabar jau mes pakilėjome į konceptualinį etapą. Jūs žinote, kad šiuo metu yra devini transporto koridoriai, juos matote skaidrėje. Toliau. Yra pagrindinis tinklas, kurį sudaro devyni koridoriai. Mes pasirinkome dvylika atskirų projektų, kad galėtume įvertinti, kaip viskas buvo vykdoma, septyni tie projektai taip pat buvo analizuoti ankstesnių tyrimų metu. Be to mes pasirinkome ir devynis naujus projektus, kad galėtume pateikti naujausią informaciją ir pirmiausia turiu paminėti e, Štutgarto linijos greituminį traukinį, taip pat Liono Turino greituminio traukinio projektą ir dar trys kiti nauji projektai, kurie buvo analizuojami keletą skaičių. Investicijos sudarė nuo 131 milijonų eurų iki 10 milijardų eurų vienam projektui. Kai vertiname, tai reikia pasakyti, kad yra skirtingi parametrai, kurie rodo, kokie projektai duoda socialinę, ekonominę naudą. Jeigu pasižiūrėsime ekonominių sąnaudų požiūrių, Tai 1,5-2,1. Tokie būtų pagrindiniai ekonominės naudos koficijantai. Ir aišku, labai svarbus rodiklis yra investicijų gražos norma, kuris viruoja nuo 15 iki 20 ir net iki 50 metų. Taigi mes visą tą analizę atlikome. O po analizės apibrėžėme penkis svarbiausius klausimus. Pirmiausia, tai yra sprendimai, kaip primami e, bendro finansavimo srities sprendimai. Dažniausiai tokie projektai yra skirstomi į atskiras teminės sritis, pavyzdžiui, Rail Baltica e, projektas sudaro, didės, e, sudaro dalį e, to, infras, tos infrastruktūrinės plėtros, kuri apima Lietuvą. Taip pat yra institucinės agentūros. Ir aišku, priklausomai nuo projekto reitingavimo, jo prioritetinės vietos projektų sąraše yra priimamas sprendimas, dėl um, bendro finansavimo. Kaip tai daroma? Vadovaujamasi keturiais vertinimo kriterijais, kur mato, juos matote išvardytų skaidrėje, tai yra aktualumas, projekto brandumas, poveikis ir kokybė. Taigi šie keturi kriterijai yra taikomi norint įvertinti finansavimo, bendro finansavimo uh, procentinį paskirstimą, nes lab, pirmiausia, nebejotinais kreipiamas dėmesys į tai, ar projektas yra aktualus, kiek jisai yra gerai parengtas. Ir tai pagrindiniai dalykai. Trečiasis kriterijus tai yra įgyvendinto projekto poveikis. Tai yra labiau susijęs su vertinimu, vertinant, ar projekto įgyvendinimas duos teigiamą socialinį, e, socialinį ekonominį poveikį. Dar kitas dalykas tai yra projekto poveikis aplinkai, nes jeigu projektas tinkamai parengtas, tai tada e, jis jį gyvendinus aplinkosaugos reikalai pagerės. Dar vienas dalykas, aišku, paskutinis kriterijus yra kokybė. Dažniausiai vertinama projekto, e, šio požiūrį, e, kokybės požiūrių vertinamas projekto valdymas, vertinama ar tinkamai parengti projekto įgyvendinimo planai. Ir šioje srityje dar svarbu nepamiršti poros kitų svarbių dalykų. Tai yra rizikos valdymas vertinant žingsnius po projekto įgyvendinimo, nes nebejotinai įgyvendinus projektą gali uh, prireikti pertvarkyti infrastruktūros valdymą kažkiek tai. Taip pat vertinamas per kokybinę prizmę ir projekto išlaidų atsekamumas. Uh, ir apibrėžiamos tos rytis, į kurias e, projekto vadovams reikėtų atkreipti didesnį dėmesį. Trečias dalykas mūsų sąraše tai yra ES stambiųjų projektų įvertinimas. Kai kalbame apie stambius projektus, kurie finansavimas bendras finansavimas nebejotinai didesnis ir dažnai tarp valstybinius, e, vykdant tarp valstybinius projektus 30-40 procentų projektų įgyvendinimo lėšų yra skiriama iš ES biudžeto. Dar vienas dalykas, kad reikalinga atlikti ir CBA vertinimą, tai yra kaip transport kaip projektas padės integruoti transporto atskiras infrastruktūros dalis. O kada kalbame apie stambius projektus, kurių vertė milijardai eurų, svarbu įvertinti tų projektų įgyvendinimo ekonominį poveikį. Ar projektas duos ekonominės naudos, ar darys teigiamą poveikį bendrai BVP struktūrai, ar padės padidinti užimtumo lygį ir taip toliau. Todėl labai svarbu atlikti galimybių studijas ir jas įvertinti, o ne tik tai pačius projektus analizuoti. Toliau skaidrėje matote informacijos apie stambių projektų bendrą finansavimą. Aišku, jeigu nutarta, kad 40 procentų finansuojama bus iš ES biudžeto, tai yra jau stambi bendro finansavimo dalis, nes kitą dalį padengia suinteresuotojų pusė valstybė narė, bet tai taip pat reiškia, kad reikalinga ir tikrinti, kaip yra panaudojamos skirtos lėšos. Tai ypač aktualu tada, kada komisija padengia didelę dalį projekto išlaidų. Ir tikriausiai vertėtų paminėti, kad vertinant greituminių traukinių projektus įvairiose valstybėse narėse pastebėta, kad projektų finansavimas gerokai gali skirtis e, ir tai priklauso aišku nuo audito ir um, kontrolės. Nes, pavyzdžiui, e, valstybės narės gali finansuoti daugiau. Toliau. Projektų rengimas ir projektų branda. Aišku, Deja, nesikeičia skaidrė, sako kalbantysis. Štai, pakeičiau pagaliau. Taigi, ketvirtas punktas. projekto rengimas ir branda. Kas svarbu? Svarbu atkreipti dėmesį rengiant projektus į kai kurias detalės, tokias kaip pavyzdžiui apsauginės zonos, jeigu tai yra laivyba, tai reikia galvoti apie aplinkosaugą, reikia galvoti apie daugelį elementų, o ne tik tai apie pačią pliką infrastruktūrą. Visą tai aišku reiškia, kad išauks projekto įgyvendinimo išlaidos. Ir kada projektas yra uh, parengtas, tai daug labai elementų, kuriuos um, svarbu analizuoti. Na, pavyzdžiui, greituminių traukinių atveju tai yra vidutinis greitis, maksimalus greitis. Taip pat reikia įvertinti, ar reikės statyti papildomos infrastruktūros dalis, tokius kaip, pavyzdžiui, tunelius, ar e, kitokius dalykus. Nebejotinai visos tos detalės daro poveikį galutiniai e, projektinėms investicijoms. Mes manome, kad iš tiesų yra įmanoma priimti sprendimą ir dėl stambių projektų finansavimo tinkamai įvertinus to projekto įgyvendinimo išlaidas. Bet tai reiškia, kad reikia tinkamai planuoti visą procesą, visą pro projektų rengimo procesą. Aišku, paklaida visada įmanoma, pavyzdžiui, kad ir dėl infliacijos. Dar vienas dalykas, kuris svarbus - rizikos analizė ir rizikos valdymas. Tai ypač aktualu stambių projektų atveju ir iš šios du elementus būtina atsirenkti. Dar vienas dalykas - tai įgyvendinimo modeliavimas. Tai yra naujas elementas, kuris vertinamas, nes paprastai projekto, projekte nurodytas modelis yra perkeliamas į kompiuterį ir tada skaičiuojama skaičiuojamos artimiausios faktinėms išlaidoms sąnaudos ir tokiu būdu e, sprendimus priimantis asmenys gali įvertinti ir įvairius išlaidų kitimo variantus ateityje. Penktas dalykas. Būtina atsižvelgti į transporto politiko, vertinant projektus ir infrastruktūros plėtra turi atitikti transporto politikos tikslus. Kartais e, vertėtų pagalvoti apie projekto, stambaus projekto skaidimą į atitinkamas dalis, įgyvendinant tokiu būdu stambų projektą palaipsniui, nes yra projektų, kurių įgyvendinimo įgoje būtina atkreipti dėmesį į tai, kaip keičiasi padėtis rinkoje. E, ir galbūt reikalinga koreguoti koridorių maršrutus ar e, kažkuriuos kitus dalykus vystantis rinkai. Tokiu būdu galima sušvelninti e, riziką ir riziką, kad bus netinkamai įvertinti transporto srautai yra daug mažesnė. Dar vienas dalykas, kad yra visai naujų projektų, Lijono Turino, pavyzdžiui, atvejais. Buvo investuota tikrai nemažai į šį maršrutą, bet e, nepakankamai liberalizuotas yra krovinių pervežimas abiejose šalyse ir todėl faktiškai infrastruktūros projektų įgyvendinimo poveikis nebuvo toks didelis, kaip buvo tikėtasi. Todėl, kaip jau minėjau, būtina atkreipti dėmesį į situaciją rinkoje. Dar vienas pavyzdys, kai transporto politikos politika ir projektų įgyvendinimas yra absoliučiai darnus. Na, pavyzdžiui, Gotardo ir Lasbergo um, tuneliai. Tuneliai buvo skirti tam, kad uh, paspartinti krovinių vežimą ir kad tuo tikslu būtų atitinkamai išplėsta infrastruktūra. Tokie buvo ir politiniai tikslai, ir projekto tikslai, ir ši darna pasiteisino. Todėl labai svarbu, kad projektai atitiktų transporto politikos tikslus. Na ir paskutinis dalykas, tai viešasis dalyvavimas. Mes manome tikrai, kad būtina visuomeniai dalyvauti. Mes net pavyzdžių tokių suradome, kurie aiškiai rodo, kad visuomenė turi dalyvauti transporto infrastruktūros plėtroje, nes tokiu būdu galima patobulinti projektą. Be to ir uh, projektų oponentai dažnai turi neblogų minčių, uh, kurios leistų išvengti nereikalingo bilinėjimuose, pavyzdžiui, ir patobulinti rengiamą projektą, jo labiau, kad naudojami mokesčių mokėtojų pinigai projektų įgyvendinimui. Todėl verta įtraukti visuomenę į projektų svarsimą. Dar vienas dalykas, kurį mes uh, pamatėme, kad visuomenės nuomonė padeda įgyvendinti projektus. Vėlgi, tunelio projektas, nes Šveicarijoje pirmiausia buvo pradėtas, ties, buvo pradėtas tiesti kelias, tada kilo būtinybė sutvarkyti tunelį. Ekonominių požiūrių gal tas projektas ir nebuvo visiškai vertingas, bet, e, visuo, bet e, kitais požiūrės jis buvo tikrai naudingas. Dabar Štutgarto projektas. Iš tiesų, projekto rengimo stadijoje uh, E, ir, jo, ir paskiau jį gyvendinant e, visuomenė labai priešinosi, vyko didžiulės e, demonstracijos, vieša diskusija, kurioje buvo aptariami, aptariamos teigiamos ir neigiamos projekto pusės, labai daug klaidų rengė įvairūs televizijos kanalai ir tada vyriausybė nutarė pakviesti piliečius balsuoti Ir tikrai e, balsavimas padėjo išbristi iš susidariusios atlavitės, nes dauguma žmonių pasisakė už Stuttgarto projekto įgyvendinimą. Taigi visuomenės dalyvavimas, balsavimas yra tos naudingos priemonės, kurios užtikrina viso projekto skaidrumą. Ir galiausiai noriu pasaky, pacituoti vieną rekomendaciją e, kuriai mes šimtų procentų pritarėme. Jeigu projektas nėra galutinai parengtas arba nėra pasirinkta, jį, nepa, pasirinkta tinkamai jį įgyvendinti, tai gal nereikia tada ir leisti pinigų. Ačiū, ačiū už šį pristatymą. O dabar išklausysime koordinatorius. Tačiau mus labai daug norinčių pasisakyti. Dvi minutės. Pane Denkamp. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir noriu padėkoti ponui Šadė už pristatymą. Manau, kad jis pateikė vertingos informacijos. Ir a, taip užsidėkite, prašom, ausinę, sako kalbančioji, kad girdėtumėte vertimą. Turiu keletą klausimų. Pirmas klausimas, ar jūs tyrėte e, vietos infrastruktūros transporto tinklus, kurie turėtų būti sujungti su TNT tinklu? Mes e, daug girdime apie probleminius projektus ir problemos susijusios su projekto pradžia ir įgyvendinimo pabaiga. Dažniausiai ką girdime? Girdime, kad vietos vietoje vykdomi projektai yra nesuderinti su TNT projektais ir kaip vietos tinklas sujungti su TNT tinklu. Kitas klausimas tai, kas rūpi piliečiams. Jūs teikė, pateikėte nemažai rekomendacijų Bet turiu pasakyti, kad rekomendacijos man nuskambėjo silpnokai. Jeigu pagalvosite apie mažus miestelius ar kaimus, tai vietos valdžia labai yra susirūpinusi ir tą susirūpinimą kelia stambių projektų įgyvendinimas. Stambus projektai palieka mažus miestelius nuo šalyje. Uh, Kaip tą problemą išspręsti? Jūs problemą tai įvardyjate, bet kaip ją išspręsti? Nes piliečiai tikrai labai nerimauja dėl daugelio stambių projektų. Jūsų ataskaitos 15 puslapyje jūs nurodote, kad poveikio aplinkai vertinimas ir strateginė aplinkos sauginė analizė yra du skirtingi dalykai. Be to, jūs dar kalbate ir apie klimato kaitos poveikio analizę. Bet kaip visa tai atliekama praktikoje? Ar skirtumai tarp šitų vertinimų yra labiau teoriniai, o ne praktiniai? O kokios, e, jeigu praktiniai, tai kokios tada yra pasiekmes? Ačiū. Kitas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už labai įdomią medžiagą, kurią išgirdau. Pone Šadė, turiu keletą klausimų. Jie nebūtinai jums skirti. Tikriausiai jie labiau skirti mūsų kolegoms dirbantiems Europos komisijoje, nes matau, kad komisija kartu atvyko su specialistais, tai gal jie atsakys. Jūs minėjote, kad e, tokie projektai kaip Štutgartos 21 kėlė problemų ir jas iš esmės padėjo išspręsti visuomenės įtraukimas į projekto aptarimą. Man susidaro įspūdis, kad mano šalies transporto ministerija, susisiekimo ministerija nacionaliniu lygiu gana abejingai žiūri į tai, dėl ko mes čia Bruselėje susitarėme. Vokietijoje yra priimtas įstatymas, kad regionės valdžios įtraukimas į tokius projektus yra absoliučiai būtinas. Tačiau ką tai reiškia realiame gyvenime? Tai reiškia, kad tikriausiai kažkokį posėdį atvyksta uh, savivaldybės meras, bet nėra konsultuojamasi su kitų vietos organizacijos atstovais, pavyzdžiui, su profsąjungos atstovais. Todėl noriu paklausti komisijos atstovų, o kokios yragi galimybės pradėti pažeidimo procedūrą. Ir kaip tai būtų darom įgyvendinama praktikoje. Škai. Ir dar vienas dalykas. Aš atstovauju Bavarijai. Ir Bavarijoje iškilo toks klausimas, ar valstybės narės gali savarankiškai apsispręsti, kokio projekto ir kada joms reikia. Aš suprantu, kad agentūra skelbia konkursą, bet Vokietijos vyriausybė ar gali pasakyti, ne, mes nedalyvausime tame konkurse, nes dabar įgyvendiname kitą projektą, kuris mums yra svarbesnis. Ir ar tokiu atveju o, projektui kurio atsisakoma skirtos lėšos, grįžta atgal į bendrą katilą, o gal tos pinigus galima panaudoti vėliau po kokių šešerių metų. Aš tiesiog norėčiau išgirsti paaiškinimą, kad e, žinočiau, ar teisingai suprantu visą situaciją. Ačiū. Be koordinatorių, ponia Gomeš, Vandalen, Liberatski, Suika. Ir e, kiti kolegos susirašė Ar galiu jau baigti sudarinėti sąrašą, klausė pirmininkas. Nieks daugiau nenorės pasisakyti, nors atrodo keletas iš jūsų dar pakėlė korteles. Kągi. Kazina Maisner. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, man pasirodė, kad aš neturėčiau būti pirmoji, bet ačiū ponia Šalė už pristatymą. Norėčiau paminėti, kad nėra salėje koordinatorių, kurie turėjo prieš jūs pasisakyti, sako pirmininkas įsiterpęs, todėl jūs e, gavote galimybę kalbėti pirmoji. Taigi, ačiū už e, pranešimą, daug naujos informacijos, bet iš karto pereisiu prie klausimo, kuris man rūpi. Praėjusį kartą mes esame jau girdėję apie visuomenės įtraukimą ir kad tai labai svarbu. Tai atskira problema Vokietijoje, nes mūsų piliečiai labai aktyvūs ir yra nemažai projektų, kurie tiesiog mirė dėl visuomenės dalyvavo. Bet ar iš tiesų reikia, kad visuomenė dalyvautų kiekvieno projekto aptarime, dalyvautų to projekto įgyvendinime? Nes jeigu mes taip elgsimės, tai tada supriešinsime dvi demokratijos sprendimų prieimimo proceso dalyvių stovyklas. Žinote, mes planavome vieną maršrutą. Viskas buvo daroma 20 metų, buvo investuotos didžiulės lėšos. To pro, projekto įgyvendinimo pradžioje pilie, su piliečiais niekas nesikonsultavo. Galiausiai, galiausiai įsijungė į visą procesą piliečiai, projektas žlugo ir dabar viskas aklavietėje. O projektas e, buvo visai neblogas, kadangi tai buvo e, pakankamai didelis aplinkelis e, Bavarijos regione. Taip svarbu įtraukti piliečius į projektų svarstymą, bet nepamirškite, kad dažnai nėra kitų alternatyvų ir jeigu piliečiai atmeta projektą, tai ką, niekas nevyksta. O kitas dalykas, kaip e, informuoti tinkamai piliečius, kad jie nesijaustų atstumti. Metikinė. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai ačiū pranešėjai. Transporto politika reiškia, kad reikia kruopščiai atlikti ilgalaikį planavimą. Mes metų metus svarstome TNT projektus ir kai galiausiai visą dėlionę sudėliojame, atsirado pageidavimas grįžti prie pradžios ir atidaryti praktiškai Pandoros skrynę. Ar tai nereiškia, kad mes tiesiog negausime norimo rezultato, kad mes įstriksime nuolatinių konfliktų verpete ir nepasieksime savo tikslų? Jeigu mes norime ko nors pasiekti Europos lygių, mano galva, pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas tam tikrom sritim. Tai yra sritims, kuriuose be europinių veiksmų nieko nepasiektume. Man regis, mums reikia didesnio solidarumo. Ir reikia ten te infras, didžiulį projektą skaidyti dalimis ir jas įgyvendinti. Kitas klausimas. Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū pranešėjai. Prancūzijoje, Italijoje dažnai kyla finansavimo, Liono Turino projekto finansavimo klausimas. Jūs apie tai irgi kalbėjote. Tačiau nepamirškime, kad šis projektas kėlė nemažai problemų. Tai yra viešojo intereso, visuomenės sveikatos, aplinkosaugos problemų. Netgi Prancūzijos audito rūmai 14 metų spalį paskelbė ataskaitą, kurioje sakoma, kad iš esmės nėra tokio tokių miestų Europoje, kurie pateisintų Liono Turino sujungimą greituminių traukinių. Ir todėl auditorumai labai kritikavo projektą, nes projekto pelningumas socialinių ekonominių požiūrių nėra pakankamai aukštas. Todėl Prancūzija ir Italija nori toliau įgyvendinti projektą, tačiau tiesą pasakius kaip. Todėl, kad ir Italijos, ir Prancūzijos a, biudžeto deficitas yra didžiulis. Aišku, yra Lisabonos sutarties nuostatos, bet aš manau, kad abi e, valstybės, Prancūzija ir e, Italija, nepakankamai gerai išnaudoja šios miestus jungiančią kitą infrastruktūrą. Jos pajėgumas išnaudojamas maždaug 20 procentų, kiek man žinoma. Todėl noriu jūsų paklausti apie pinigus. Projektas plečiasi ir plečiasi nuolatos investicijų poreikis padvigubėjo palyginti su pradiniu vertinimu. Dabar jau vertė projektų siekia 26 milijardus eurų. Ir ES pažadėjo, kad bus daroma viskas, kad projektas būtų įgyvendinamas. Todėl noriu paklausti komisijos, ar jūs tikrai ketinate ir toliau gyvendinti šį projektą ir koks bus jo finansavimo likimas? Ačiū pirmininkė. Man kelia susirūpinimą didieji koridoriai ir tai, kaip jie įsijungia į vietos transporto tinklus. Manau, kad galiausiai kaimo vietovėse žmonės taip ir lieka įstrigę. Mes kalbame dabar apie gigantiškus projektus. Daugelis jų reikalauja daugybės lėšų, tai reiškia mok, didžiulių mokesčių mokėtojų lėšų, bet Ar tie pinigai nėra tiesiog išvaistomi tokiems didžiuliams projektams? Be abejo, visiems piliečiams yra aktualios tos sąnaudos, kurios e, yra didelės ir nuolat auga, taigi būtų įdomu apie tai daugiau išgirsti. Ačiū. Koordinatoriai pasisakė. Ir labai nemažai žmonių paprašė žodžio, bet turėsime dabar tik po vieną minutę. Pagrindiniai dalykai, aišku, pagrindinis dalykas bus išgirsti atsakymus. Manas Vandalin. Ačiū pirmininkė. Aš turiu klausimą apie 12 pavyzdžių, kurie yra pateikti jūsų studijoje. 12 studijų susijusių su TNT. Savo studijoje jūs e, kalbate apie išsame analizę, taigi taip suprantame, kad viskas išanalizuota ir rezultatai turėtų būti e, paskelbti. Bet aš savo akimis mačiau dalis tokių tinklų, kurie dar nėra baigti, ar atkarpų, kurios nėra baigtos. Ir dar jūs kalbėjote apie 5,9 milijardus eurų kainą, kuri buvo numatyta 2006 metais. Dabar, ko gero, ši suma bus viršita. Jeigu taip, tai kiek? Ačiū, ponė Svica. Ačiū, pirmininkė. Aš iš Kroatijos. Aš e, taip pat įsigilinau į tos 12 pavyzdžių, kuriuos jūs pateikėte, bet aš nemačiau Adrijos koridoriaus. Šis koridorius yra TNT žemėlapyje. Ir šis koridorius eina iki pločia uosto per Kroatiją ir tada turi eiti per likusią Kroatijos dalį, per Jotkalnyje, kitas šalis. Rūpiučio 28 dieną įvyko susitikimas Berlyne, kuriame dalyvavo ir ponė Merkel. Ir tada buvo nuspręsta, per kur eis koridorius, koks bus koridoriaus maršrutas. Bet aš norėčiau paklausti, kas galiausiai yra atsakingas už to maršruto planavimą. Uh, pagal nacionalinę transporto strategiją, kas spręs apie e, šį maršrutą ir koks bus Adrijos koridoriaus likimas galiausiai. Ačiū Jens Nilsen toliau. Ačiū. Aš esu iš Švedijos šiaurės. Ir taip suprantu, kad visiems yra aktualiausi tie koridoriai, kurie eina per jų valstybės narės. Uh, Tai nieko nestebina. Aišku, mes kalbame apie didžiulius investicinius projektus, kurie mums vykdomi iki 2020 metų, taigi mums tikrai e, svarbu į viską įsigilinti ir parengti tinkamas rekomendacijas. Aš manau, kad jūsų ataskaita yra labai gera, bet aš turiu vieną klausimą apie bendrą finansavimą. Pirmame etape projekto pačioje pradžioje, manau, labai svarbu, kad ES stimuliuotų bendrą finansavimą, teiktų daugiau lėšų. Tai yra labai svarbu projekto pradžioje, dar svarbiau negu projekto pabaigoje. Taigi komisijos norėčiau paklausti, kaip užtikrinti, kad ES finansavimo didžioji dalis būtų projekto pradžioje. Ačiū toliau, ponė Bilbao. Ačiū pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti už tos pristatymus, kuriuos mes išgirdome ir aš norėčiau užduoti du klausimus. Jie taip pat susiję su 12 pavyzdžių, kurie buvo pateikti taip pat e, kalbėjote apie projekto brandą, kitus aspektus, bet dar vienas elementas, kuris mane domintų, tai būtų nuoseklumas projektų. Pirmieji projektai buvo patvirtinti dar 1994 metais. Pernai projektai buvo peržiūrėti, kai kurie buvo įvardinti kaip prioritetiniai, bet ne visi tų projektų uh, yra užbaigti. Jūs e, kalbėjote apie tai, kad labai svarbu sėkmingai gyvendinti šios projektus Europoje. Ir vakar mes turėjome galimybę susipažinti su e, tokia studija, kurioje buvo nagrinėjamas veiksmų ES lygmenių nebuvimas. Tai norėčiau paklausti, kaip valstybės narės yra raginamos elgtis nuosekliai pristatant projektus. Ir kaip siekiama išspręsti tas problemas, kurios iškyla pasienio zonose. Šios problemos panašu, kad dar nėra išspręstos ne vieno projekto, net ir prioritetinių projektų atveju. Taigi yra tokių pasienio teritorijų, kuriuose susidurėma su sunkumais, kokie būtų komisijos planuojami veiksmai šioje e, srityje. Daniela Inku. Ačiū pirmininkė. Aš e, girdėjau čia kalbant apie visuomenės valią ir visuomenės nuomonę. Bet e, kaip ji turėtų būti išreikšta, kaip piliečiai nesutinkantis e, su kažkokiais darbais galėtų išreikšti savo valią ir pasisakyti. Aš čia kalbėčiau apie Turino Liono liniją. Visuomenė netiesiog priešinasi šiam projektui dėl to, kad priešintusi. Tiesiog iš tikrųjų šis projektas kelia didžiulę aplinkos didžiulė rizika aplinkai ir sveikatai. Randama daug kenksmingų chemikalų. Taigi kyla realus pavojus ir kokiu veiksmu turėtų būti įmamasi, kad būtų išvengta aplink, aplinkos sauginės katastrofos. Galbūt būtų iš tikrųjų verta kelti klausimą, ar šis projektas turėtų būti tęsiamas. Reno Mizelie. Ne? Atsiprašau, Brulan Kolnič. Ačiū, pirmininkė. Aš prisijungsiu prie ponios Karima Dėly klausimo. Klausimas būtų susijęs su Liono Turino linija. Iš tikrųjų, tai yra projektas, kuris, į kurį buvo dedama daug e, vilčių ir e, iš tikrųjų buvo intensyviai dirbama prie šio projekto, bet e, dėl to projekto kilo ir daug e, klausimų ir problemų savo dokumente. Jūs e, kalbate apie investicijų naudą ir jie ir yra pateikiami labai konkretus skaičiai, tačiau jie yra kitokie nei kitose tyrimuose. Taigi aš norėčiau paklausti, koks yra jūsų skaičių, jūsų apskaičiavimų pagrindas. Ir dar vienas klausimas. Jūs kalbėjote apie galimybę užbaigti projektą mm, per du etapus, jeigu supratau teisingai. Tai pirmasis etapas būtų pirmiausia baigtas ir tuomet būtų atlikta uh, antro etapo galimybių studiją prieš tęsiant darbus. Tai man nelabai aišku, jeigu uh, bus pastatytas tunelis, po to bus nuspręsta, kad antrasis etapas uh, su antroju etapu kažkokia, kažkokiu yra problemų, tai tas pirmasis etapas kaip ir veltui. Ačiū už um, įdomų pristatymą. Ir įdomus man buvo pasisakymas išgirstas apie visuomenės nuomonės išreiškimą. Leono Turino linija aktuali ne vien Italijai ir Prancūzijai, yra svarbi visai Europai ir galėtų m, mm, iš tikrųjų perimti kai kurios transportos rautus nuo kelių transporto. Taigi tai būtų iš tikrųjų svarbu. Tačiau investicijos tikrai didžiulės ir mes turime nuolat galvoti apie tai, ar tos investicijos atsipirks. Tai ar jūs galėtumėte patvirtinti, kad tas projektas atsipirks? Prancūzijos ir Italijos atsakingos institucijos bendradarbiauja, siekia šalinti kliūtis susijusias su projekto gyvendinimu, bet ar to pakanka? Kristin Rivo. Ačiū, pirmininkė, ir ačiū už tą analizę, kurioje pateikiama tikrai nemažai įdomios informacijos. Norėčiau užduoti klausimą, kuris ne tiek susijęs su jūsų mm, studija, bet susijęs su investicijomis. Ir būtent e, apie bendrą finansavimą, kuriame dalyvauja ir valstybės narės. Dabar išgyvename biudžeto apkarpimų ir krizės laikotarpį. Tai iš tikrųjų, ar nebūtų įmanoma sumažinti bendrą finansavimą, kurį skiria valstybės narės atsižvelgiant į biudžeto apribojimus. Tai um, galbūt būtų logiška šioje situacijoje. Ačiū toliau, Branislav Liberatski. Ačiū pirmininkė Krameri. Mano klausimas susijęs su 82 puslapio šeštos dalies ketvirta mm, dalimi. Čia yra kalbama apie projekto brandą, su ją susijusiais reikalavimais ir e, kalbama apie galimą moralinę riziką. Ar galėtumėte pateikti pavyzdį, kaip tai pasireiškia kur jau tai pasireiškia, kaip, kokiu mastu ir galiausiai kiek visa tai padidintų investicijas ir sąnaudas. Ir galiausiai ar dėl to didėja ES reputacija ar atvirkščiai mažėja. Ačiū, Henever Kulin. Pane Šalė, ačiū už, šį, už šią ataskaitą. Mm, e, ir nau, tikrai laiku pateikta jinai, e, konkursas paskelbtas, e, komisija renka 300 milijardų investicijoms pagal savo planus. Taigi aš noriu paklausyti su ataskaitos pagrindu, ar galėtumėte įvertinti mm, kokybę tų kriterijų, kurie buvo naudojami iki šiol. Ar tikrai finansuosime uh, tokius projektus, kurie leis suvienyti Europą ir leis panaudoti maksimaliai visas galimybės mūsų konkurencingumui ir klėstėjimui ištikrinti. O gal reikia kai, kur, kai kurios kriterijus patobulinti, patikslinti, atnaujinti, kad jie būtų naudingi Europos augimui, darbo vietų kūrimui. Demonte. Sì, grazie anche. Sabella Demonte. La, sul tratto eh, della Torino. Ačiū, aš irgi norėčiau kalbėti apie Turino Lyono atkarpą. Noriu pasakyti, kad mm, būtent ten yra tam tikrų sunkumų. Ir jau taryba ir parlamentas tuos klausimus pradėjo aptarti, nes vis tik tai reikia užtikrinti visų procesų skaidrumą. Ir ta studija, kurią mes dabar štai turime prieš akis, leidžia mm, panalizuoti kai kuriuos, pavyzdžiui, aplinkosauginius aspektus ir tęsti diskusijas taip ramiai ir išsamei. Uh, Aišku, turime omenyje, kad tai yra Balkanų regionas, tai svarbu, aišku, tai yra koridorius, kurį reikia išplėsti ir išbaigti. Taigi, ką Jūs galvojate apie tą koridorių? Ar galvojate, kad tikrai reikia toliau tęsti čia darbus? Ačiū paklausti dėl um, susiaurėjimo vietų tų dalių, kur sudaro sankrutos, pažiūrėjau, prie Hamburgo, jeigu galvojame apie 20 metų tunelių staty statybą Alpėse, tai gal reikia nepamiršti ir kitų aspektų, kas būtų aktualu, pavyzdžiui, sprendžiant nedarbo problemas, kiek mm, darbo vietų ten sukūrėme, o gal reikia geriau sutelkti dėmesį į tas atkarpas, kurios būtų aktualesnės um, darbo vietų kūrimui. Rotterdamo, pavyzdžiui, ta dalis, Turinas, Lyonas, Rotterdamo projektas, kaip kaip toliau bus tęsiamas, kaip, ar, ar bus laikomasi terminų dėl tų trijų projektų. Gal Italijai mm, reikėtų mm, nustatyti tokį terminą, kad iki 20 metų būtų viskas užbaigta. Ir toliau dėl mm, jūsų naudos paskaičiavimo. Lionas Turinas, pavyzdžiui, tai 26 milijardai gali būti ir 30, ir 40 milijardų. Aš žinau, kaip būna su um, tom išlaidom, kaip jos auga. Aš iš Berlyno, aš puikiai žinau visą tai. Uh, tai klausimas, ar tas mm, pro, da, vis dar pelningas. Toliau, Berlynas Breslau, o kaip, kas toliau dėl to projekto daroma? Uh, mes galėtume paimti 1 procentą iš Tutgarto 21, pavyzdžiui, ir pažiūrėti, kokia yra pridėtinė vertė Europai. Pone Šarė, prašom, žodis dabar jums, kad pabandytumėte atsakyti visus tos klausimus. Ähm, Ačiū, aš irgi kalbėsiu vokiškai, daug klausimų buvo užduota vokiečių kalba. Mm, tikrai sudėtingi klausimai, platus jų spektras. E Visų pirma, noriu pasakyti, kad mm, čia parlamente ir komisijoje vyksta puikus analitiniai procesai, analizuojant visus ten projektus, manau, galima pasakyti, kad mes jį tai turėjome ataskaitoje aiškiai pristatytą, turime gairias ir tai yra geras požiūris, kai nekalba atskirus projektus, tai yra žingsnis į priekį. Toliau buvo klausimas dėl nuoseklumo. Man atrodo, kad nuoseklus požiūris yra tai, kad mes turime tos projektinius pasiūlymus. Ir, turime, ir buvo daug klausimų pateikta dėl Liono Turino atkarpos. Jeigu pažiūrėtumėm dabar į tinklo koncepciją, akivaizdu, kad čia yra probleminė dalis. Liono Turin, nu, atkarpa ir aišku, tai išplaukė iš to analitinio požiūrio. Tai buvo klausimų dėl Lieno Turino projekto detalių. Mes esame atlikę sąnaudų ir naudos analizę. Tai buvo paminėta. E, Stebėsinos centras, kuris vertina šios projektus, atliko analizę ir bendrai vertino visus koridorius 350 km. Tai 26 milijardai, tai čia visas koridorius, ne vien tik tai a, tunelis. Ir nežiūrime į bazinį tunelį, paskui žiūr, tai būtų 8-9 milijardai. A, iš tų 26 milijardų, kurie skirti visam koridoriui. Ir kai tunelis bus, tada jau žiūrėsime, kaip reikia toliau transportą plėtoti. Reikia papildomų tunelių, gal 4-5 didelių mm, tunelių per tą 250 km atkarpą. Tai e, iš to susidaro tie 26 milijardai. Bet kalbant apie tą tunelį, Ir dar keletas dalykų dėl poveikio aplinkai. Ėmėmės e, priemonių inžinierijos rytyje, aplinkos apsaugos rytyje ir aišku, kad e, reikia atlikti įvertinimus, žiūrė, e, rizika egzistuoja, nuo 2006-2007 metų mm, piliečių e, dalyvavimas šiame projekte suaktyvėjo ir tai reikia pastebėti. Mm, stebėsinos centras pakvietė vietos gyventojus dalyvauti ir, ir piliečių iniciatyva tiek iš Prancūzijos, tiek iš e, Italijos pusės e, aiškiai pastebima. Prancūzijoje, tiesa, reikia pasakyti, kad jau buvo, iš Prancūzijos pusės buvo tunelis, iš Italijos ne. Ir e, dėl to analitinio požiūrio dar norėčiau kai ką pasakyti, o paskui perduosiu žodį kolegai. Taip, tikrai mm, vietos tinklą būtų galima labiau įtraukti šio projekto plėtojimui, galvant apie um, Rail Baltica, Baltijos geležinkelio uh, tinklą, irgi matome, kaip visas vietos um, transportas apjungiamas, nes juk labai svarbu, kad projektas nebūtų gyveninamas izoliuotai, kad būtų platesnė aplinka matoma. Toliau dėl e, Ulmės Štutgarto um, greitosios atkarpos ir Štutgarto 21. Čia yra daug pozityvių dalykų, tikrai, ką galima pasakyti dėl integravimo, dėl, taip pat dėl uh, srautų. 17 yra dar projektas ir 2004 metų. Tai eitų kalba kalba apie partnerystę, kurią e, dalyvaujantis miestai sudarė. Ir tuomet miestai ir visas regionas gali gauti daugiau naudos. E, tai iš tikrųjų visas tinklas, į kurį reikia atsižvelgti, ne vien tik tai matyti koridorius atskirai. Dabar toliau dėl bendra finansavimo klausimo, e, kas nuo pat pradžio turi būti vertinama. Vokietijos transporto ministerija suformavo komisiją, kuri analizuoja didžiųjų projektų planavimo klaidas. Yra trys tokie stampus pro, projektai, kurių rezultatai katastrofiški. Ir Vokietijos ministerija bando išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko, kokios buvo priežastis. Ir pirminėme etape mm, planavimas nebuvo pakankamai tikslus. E, buvo per daug pasiremta prielaidomis. Taigi reikia, mm, kad planavimas būtų detalesnis, kad nereikėtų paskui jo peržiūrėti tolesniuose etapuose. Taigi tas pirminis etapas yra labai svarbus. Bendra finansavimas turi būti toks, kad leistų tinkamą planavimą įgyvendinimo. Ir tas pasakytina apie visus etapus. Investuotos um, sumos, man atrodo, tikrai atrodo labai pozityviai. Ir yra vis tik tai tokių projektų, kur susivokta, kad situacija yra bloga, tik tai jau pradėjus įgyveninti projektą, pažiūrėjau, Študaras 21, kai buvo. Ir ekspost analizė buvo pasiūlyta tam, kad būtų galima skaupti daugiau patirties ir informacijos apie didžiuosius projektus. Dažnai didieji projektai yra unikalūs Ir e, per 10-15 metų laikotarpį yra vykdomas vienas unikalus projektas, kurio negali palyginti su kažkuo kitu. Tai reiškia, kad tai unikali patirtis ir tai reiškia, kad yra daug netikrumo, daug nežinomų veiksnių. E, aišku, būtina tokią patirtį sukaupiamą įgyvenant didžiosius projektus kaupti į bendrą europinę duomenų bazę. Tai leistų po to panalizuoti ir pažiūrėti, ar kitiems projektams planuojamos sąnaudos yra realistiškos, nes dažnai pla, suplanuotos sąnaudos atrodo labai gražiai, tačiau paaiškėja, kad tai buvo pernelyg optimistiški planai ir tai tada jau pasiekmes sudėtingos. Anksčiau informacijos priemonės buvo per mažai integruotos. Tai taip pat yra patirties dalis ir labai svarbu kalbėti apie tokias informavimo priemonės, kurios būtų tikrai svarbios nuo pat pradžios projekto. Būtų naudojamas, do, naudojamas duomenų bazės ir kiekvienas. Mm, projekto elementas būtų išanalizuotas ir įvertintas ir kiekvienas projekto dalyvis galėtų prisijungti prie duomenų bazės ir gauti reikiamą informaciją. E, prireikus būtų galima daryti pakeitimus, bet aišku, dėl tų pakeitimų dažnai būna problemų dėl to, kad viršėjamas pirminis biudžetas. Taigi reikia, kad kontrolė būtų užtikrinta nuolatiniu pagrindu. Dabar dėl rizikos Aišku, kad tas klausimas yra dažnai keliamas. kai eina kalba apie vietinį planavimą, urbanistinį planavimą, kuomet projektas yra nepaprastai didelio masto, kyla rizika, kad e, bus e, virštas biudžetas. Ir dažnai per nevyk toli yra užbėgama už akių. Aišku, gerai yra pradėti diskusijas, bet manau, kad kai eina kalba apie kiekvieną didelio projekto prašymą, reikia jį analizuoti nuo pat pradžių labai detaliai ir aiškintis, ar tikrai tai reikalingas projektas, ar jis aktualus. Pavyzdžiui, kai eina kalba apie uh, greituosius traukinius. Ne visur galbūt reikalingos tokios linijos, ne visur gal reikia maršrutą, kad kažkuris maršrutas, kad bū, galėtų juo keliauti greitieji traukiniai, galbūt užtenka. Ar, ar reikia spręsti reikalingas 180 km/h greitis. Dabar Berlynas Šnefeld, ta atkarpa taip, sąnaudos išaugo trigubai. Nuo pat pradžių buvo aišku suvokimas, kad e, aišku mokesčių mokėtojas turės sumokėti tą e, visą kainą, o jeigu tai būtų buvęs privatus projektas, tai jis iš viso būtų buvęs nutrauktas. Tai aišku, kad buvo tam tikrų padaryta pakeitimų, dėl ko projektas tapo labai sudėtingas ir brangus. 40. Und die Strecke von Köln nach Frankfurt hat. Tarp Kölno Frankfurto, pažiūrėjau, greitis yra 300 km per valandą. Kölnas Frankfurtas 159 yra vidutinis greitis. Mm, ir aišku, kad atstumas dar lemia viską. Manau, kad labai svarbu, kad būtų padarytos išvados ir kad ateitie būtų išvengta klaidų. Uh, Ačiū pirmininkė už galimybę aptarti šį svarbų klausimą ir um, aptarti tikrai labai kokybišką studiją. Mm, tai yra studija, kuri pratėsi tą studiją, kuri buvo atlikta dar 2013 metais Ir norėčiau pabrėžti tai, kad mums patiktos rekomendacijos yra labai kokybiškos, studija yra visiškai objektyvi ir mes tikrai labai sieksime tęsti darbą su jumis, bet taip pat ir su konsultantais, kad tos rekomendacijos tikrai būtų gyvendintos. Man atrodo, kad studijai padarytas aiškus skirtumas tarp uh, jau pasiektų patobulinimų per naują TNT visą bazę ir CEF teisinę bazę ir, tas, ir dar yra išryškintos tos trys rytis, kur reikia tolesnių patobulinimų. Dabar sureaguočiau į kai kuriuos tuos elementus, ką pasakė parlamentarai. Man atrodo, tikrai pastebėjimai labai vertingi. Visų pirma, dauguma parlamentarų uh, akcentuoja, kad dar liko sunkumų. Tai yra būtent e, kaip užtikrinti, kad nacionalinė valdžia elgtųsi drausmingai ir kad tikrai tie projektai, kurie yra pateikti, būtų tie projektai, kurių mes norime. Ir čia situacija tikrai smarkiai pagerėjo. E, Jūs leidote mums visų pirma patvirtinti TNT reglamentą ir CEF e, reglamentą Europos infrastruktūros tinklų um, reglamentą, kur yra aiškus kriterijai dėl to, kas gali būti finansuojama ir dėl tipų tų projektų, kurių mes norime. Ir antras dalykas, pirmą kartą mes, tu, mes pradėjome tikrai ilgas ir detalės diskusijas su nacionalinė valdžia, su vietos valdžia, rengiant uh, visą projektų projektų mm, seka. Mes niekada taip net tokių diskusijų anksčiau neturėjome, kuomet nuvykstame į vietą ir detaliai aptarėme projektą konkrečiai su atitinkama vietos valdžia, nacionalinė valdžia. Tai yra labai svarbu galvojant apie konkursų skelbimą ir taip toliau. Toliau trečias dalykas tai yra visos tos sąlygos, kurias, kurios keliamos projektams, ką jūs patobulinate reglamente. Ir dabar turime galimybę prioritizuoti finansavimą, nukreipti pagal prioritetus. Ir pavyzdžiui, ką ponas Hertok pasakė, labai sunku kartais valdžią patraukti valstybių valdžią patraukti į teismą dėl to, kad jie netinkamus gal projektus parinko, bet bent jau dabar mes turime galimybę skirti finansavimą visų pirma tiems projektams, kurie mūsų manimų turi didžiausią pridėtinę vertę. Tai manau, kad studija labai aiškiai paliustravo, kaip nauja visa bazė duoda naudos ir mes dabar turime visas priemonės, kad galėtumėm tikrai įvertinti projektus pagal jų kokybę. Antras dalykas, kas dar buvo paminėta, tai ką mes galime padaryti, kad galėtumėm avansuoti tam tikrą finansavimą, galėtumėm perkelti į priekį. E, prisimename, pirmas buvo konkursas, e, kvietimas teikti paraškas, atsimenate, buvo didelės sumos tuo met, 12 e, milijardų eurų, tai beveik pusė septynių metų biudžeto ir, ir mintis buvo tokia, kad uh, reikia tokio kunklaus, bet vis tik tai lemiamo indėlio, tai yra reikia avansuoti tas, tas lėšas ir padėti tiems projektams, kuriems dabar reikia to Adrijos, visa sąjunga koridorius čia iniciatyva, bet kol kas dar tai nėra faktas, tai dar nėra TNT. Tai struktūroje, kaip kad jūs sakėte, bet gera žinia yra ta, kad akivaizdu, kad mes dirbame su šio koridoriumi, tai yra labai svarbus pratesimas dabar egzistuojančio jau viso bendro tinklo, kurį mes stengiamės išplėtoti. Gera žinia, kad Belgrade prieš dvi savaitės mes oficialiai paskelbėme ministerijos lygmens sutikime, kad pradėsime darbą su šio koridorių, koridorių pratesimu į Vakarų Balkanų šalis. Mm, pasinaudodami ne vien tik tai tą pačią metodiką, bet taip pat pasinaudodami ir tais pačiais koordinatoriais, kad galėtumėm užtikrinti, jog tikrai yra testinumas ir tie koridoriai planuojami, plėtojami labai nuosekliai, labai panašiai. Pirmininkas, prašau jau baigti. Taip, tik tai dar tas dėmesio sutelkimas į didžiosius projektus. Aš supra... Mes suprantame, kodėl daugelis iš jūsų telkia dėmesį į didžiosius projektus, bet prašom nepamiršti, kad um, galų galia vertinant galutinį rezultatą, e, didieji projektai e, tik 20 procentų gauna e, C finansavimo. Tai tikrai didžiųjų projektų finansavimas yra ribotas. Ir jeigu pažvelgtumėm į bendrą vaizdą, žiūrėtumėm į sanglaudos finansavimą, tai sudarys mažiau nei 10 procentų tik tai bendro finansavimo. Tai yra tiek pinigų, tik tai nukeliauja didžiosius projektus. Einsagen, ich weiß. Labai ačiū. Norėčiau grįžti prie jūsų paskutinės minties apie pelningumą 10 procentų ar kartais 20 procentų. Bet kada įvertiname Liono Turino atkarpą ir 26 milijardai eurų, tai girdėjome, kad Pontis sakė, jeigu gausime iš Europos komisijos 40 procentų bus gerai, bet nepakankamai. Taigi iš tiesų 20 procentų yra absoliutus maksimumas, nes man atrodo visa diskusija apie tai ir sukasi, nes pageidavimų sąrašas gali būti ilgas, bet jis nebūtinai pakeičia susikloščiusią praktiką ir taisyklės. Manau, kad tai ne paskutinė mūsų diskusija apie infra, transporto infrastruktūrą ir jos projektus. Mes dar grįšime prie šios temos nekartą ateityje. Ir mūsų prelegentams noriu padėkoti už tyrimą, už rezultatų pristatymą ir už atsakymą į klausimus. Jūsų indėlis mums naudingas. Aha, Entschuldigung. Mit dem Fahrplanwechsel werden überall in Europa diverse internationale. Kągi, galime pažvelgti į kitą mūsų darbo tvarkės klausimą. Ir um, tai yra tarptautiniai traukiniai, susisiekimas tarptautiniais traukiniais. Jūs žinote, kad tarptautiniais maršrutais vyksta diena, yra naktiniai traukiniai. Bundestagas, pavyzdžiui, gavo tūkstančius peticijų, kurias pasirašė, peticijas, kurias pasirašė tūkstančiai žmonių. Savo laikų, pavyzdžiui, Berlyno Bruselio jungtis buvo labai populiari ir prieš šešias savaitės jūs net negautumėte taip jau lengvai bilieto. Bet dabar situacija keičiasi. Ir iš tiesų yra Europos keleivių federacijos atstovai, kurie pasisakys, pasisakys Europos komisija dabar, kokia yra padėtis e, tarptautinio traukinių susisiekimo srityje. Taigi, pirmiausia, komisija 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai įdomi tema, sudėtinga turiu pasakyti. Ir nebejotinai sprendimas nutraukti, uždaryti maršrutą ar palikti jį visada e, priklauso ir nuo komercinių interesų. Ir, bet, primant tokį sprendimą, vertinami ir labai įvairūs aspektai. Ir mes stengiamės um, įvertinti įvairiapusiškai, ypač tais atvejais, kada kalbame apie viešą interesą. Ir pirmiausiai noriu štai ką pasakyti. Galų gale niekada nebūna viskas balta ar viskas juoda. Ir uh, rinkos stebėsenos geležinkelio sektoriuje ataskaita paskelta prieš pusmetį, tai aiškiai rodo. Yra statistinių duomenų, kurie rodo, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse tam tikrais maršrutais išaugo e, keleivių srautai. Keleivių, kurie keliauja tarptautiniais traukiniais. Ir štai ką noriu tame kontekste pasakyti? Pirmiausia, labai svarbu, kokiais duomenimis naudojamės, nes mes šiandieną vis dar naudojame 2012 metų duomenis, ne vėlesnius. Todėl labai tikimės, kad įgyvendinimo teisės aktas, kuris turi atsirasti peržiūrint šios srities teisės aktus, jau bus parengtas naudojantis naujesniais Eurostato surinktais duomenimis ir tada komisija galės geriau įvertinti realią padėtį um, geležinkelio rinkoje. Kitas dalykas - būtina galvoti ir apie e, teisinės sistemos kūrimo užbaigimą. Nepamirškite, vis dar svarstomas ketvirtasis geležinkelių paketas. Diskusija labai techninė tuo tarpu, bet e, tikrai vaisinga ir e, tikimės, kad e, tos diskusijos rezultatas leis mums sumažinti investicijas. Dar kitas dalykas, kad reikia atsižvelgti poveikį vidaus nacionaliniai rinkai, nes kai kalbame apie tarptautinį susisiekimą traukiniais. Mes negalime jo atsijėti nuo bendrojo nacionalinio tinklo. Ir reikia galvoti, kokios yra galimybės tinkamai nukreipti keleivių srautus, kad būtų išnaudotas tarptautinio susisiekimo traukiniais potencialas. Ir ar reikalinga užtikrinti kažko e, reikalingos, reikalingi nauji maršrutai, naujos geležinkelio atkarpos. Kitas dalykas, kad tikriausiai reikia panaudoti ir tas priemonės, kurias, e, kurios skatina vartotojus aktyviau naudotis geležinkelio paslaugomis, tarptautinio susisiekimo paslaugomis. Ir tokios priemonės turėtų būti įgyvendinamos greitai, uh, kokios jos galėtų būti. Na, pavyzdžiui, integruota bilietų pardavimo sistema, geresnė reklama, platesnis teikiamų paslaugų spektras. Visą tai leistų vartotojui lengviau apsispręsti. Aišku, mes tikimės, kad per artimiausius mėnesius mes galėsime paspartinti uh, bendrą mūsų darbą įgyvendinant visas tas priemonės. Galiausiai keletą žodžių apie infrastruktūrą. Mes e, jau nemažai kalbėjome apie infrastruktūrą, bet yra ir naujų priemonių, kurios skirtos koridorių plėtrai. Ir pirmiausia, dera paminėti techninį suderinamumą, sakysime, šasi ašies, dar vienas dalykas kad techninis suderinamumas užtikrins tarptautinio susisiekimo traukiniais patrauklumą ir galiausiai leis sumažinti pačios tarptautinio susisiekimo traukiniais paslaugos e, kainą. Ačiū, ačiū dabar Lybė Lohman iš e, CRA. Ačiū, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad pavyks parodyti skaidrės, kuriomis remsios kalbėdamas. Pirmininkė, labai ačiū, kad suteikėte man galimybę dalyvauti jūsų posėdėje, nes neabejotinai daugumai, daug žmonių naudojasi ne tik vietos maršrutais, bet taip pat ir tarptautiniais naktiniais traukiniais. E, CER struktūra yra labai įvairi. Mes e, vienijame tiek viešasias, tiek privačiasias įmonas, vienijame e, klientus, todėl galime kalbėti apie atstovavimą visam sektoriui. Mes tikrai esame įsitikinę, kad geležinkelis gali išspręsti kylančių kainų problemą, gali padėti spręsti judumo problemą jį skatina, užtikrinti geresnį energijos išteklių panaudojimą, gali padėti spręsti spuščių problemas keliuose. Nebejotinai, kad geležinkelio transportas visus, uh, tuos, uh, dal, visas tas problemas leidžia spręsti daug lengviau ir pigiau. Keletas statistinių duomenų. Jeigu palyginsime e, vidaus ir tarptautinį susisiekimą, tai 95 procentai e, ton kilometrų yra vidaus susisiekimas, o tik 5 procentai tarptautinis susisiekimas nes tai pasiskirsto keleivių srautai. Dabar kalbant apie E, regioninį ir e, tolimuosius maršrutus, tai čia pasiskirstimas kiek kitoks, nes e, maždaug ketvirčiais pasiskirsto. Ir mes kalbame apie, ir nereikia pamiršti, kad visgi susidarėme šioje srityje ir su tam tikrais iššūkiais. Yra techninių problemų, yra ir kitų problemų. Mes vat ką tik kalbėjome apie greituminius traukinius. Jų maršrutų atsiradimas e, didėjęs ateityje, bet reikia nepamiršti, kad e, reikia tobulinti ir, sakysime, vagonus, kuriais vežami keleiviai ir reikia užtikrinti didesnį techninį suderinamumą, jeigu mes norime uh, pritraukti klientus. Aišku, tarptautinis susisiekimas vykdomas komerciniu pagrindu tik tai, bet nedėra pamiršti kokybės. Be kokybės yra svarbus ir kiti parametrai. Ir um, vienas iš jų tai yra techniniai parametrai, kurie iki šiol nėra pakankamai geri. Dabar naktinio susisiekimo traukiniai jiems skiriamas e, didesnis dėmesys. Aišku, mes gerai suprantame, ko tikisi keleiviai, e, pageidaudami geresnės kokybės, e, patogesnių terminalų, atvykimo išvykimo stočių ir sklandesnės kelionės bei greičio, nes norėtume, kad traukinys naktį važiuotų 6-7 valandas. Pirmininkas pertraukė kalbėtoje prašydamas kalbėti, kalbėti lėčiau. Taip, bet pirmininkas sako, jūs nepamirškite, kad jūs esate verčiamas į kitas kalbas. Taigi, grįžtant prie naktinio susisiekimo, da, jaučiamas vietos avio linijų spaudimas ir dėl to, aišku, susidurėma su problemomis naktinio traukinių susisiekimo srityje. Be to, yra ir techninė problema. Naktį traukiniais gabe pervežami kroviniai, tam išnaudojami įvairūs maršrutai ir naktį atliekami um, infrastruktūros techninės priežiūros darbai. Dar vienas dalykas, kokio tipo, kokio tipo uh, traukiniais vežami žmonės. Ar tai yra kupe tipas, ar tai yra sėdimos pusiau mėgamos vietos ir taip toliau. Dar paminėjau, kad e, šioje srityje su e, tarptautinių naktinių susisiekimo traukiniais konkuruoja vietinės regioninės avio e, oro transporto bendrovės. Ir todėl reikia sprendimų, reikia ieškoti tinkamų sprendimų kad būtų išnaudojamas potencialas. Nes, pavyzdžiui, jeigu yra įmanoma užtikrinti didesnį naktinių traukinių greitį, tai tai padėtų palengvinti spūsties ore problemą. Dar vienas dalykas tai sąlygų, vienodų sąlygų sudarimas visiems. Ir svarbiausias dalykas, kuris neleidžia tinkamai išnaudoti uh, šios sektoriaus potencialo, tai yra PVM problema, mokesčio už infrastruktūrą problema ir papildomų išlaidų įtraukimas į išlaidas. Tai yra trys elementai, kurie labai svarbus. Bet jeigu mes galvojame apie geležinkelio tinklą ateityje, tai nepamirškime, kad šimtų procentų geležinkelio tinklas turi būti apmokestinamas ir tik, o šiuo metu tik 0,9 procento tinklo yra apmokestinama tinklo mokesčių. Reikia skatinti tarptautinį susisiekimą, jeigu mes norime išnaudoti visą potencialą. Bet tada reikia peržiūrėti KOTIF e, konvenciją iš vienos pusės. Kitas dalykas - užtikrinti tinkamas paslaugas ir jų kokybę, užtikrinti uh, E, tinklo integravimą multimodalinio daugiarūšio transporto jungčių požiūrių, nes tik tada Europos piliečiai norės naudotis tokių transportų. Ačiū. Toliau Treve Garrett, Europos keleivių federacijos pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane atvykti į jūsų posėdį ir mes tikrai džiaugiamės galėdami sudalyvauti jūsų diskusiją. Skaidrių neparengiau, bet labai trumpai noriu pasakyti štai ką. Mūsų federacija atstovauja 35 organizacijoms, kurios veikia 20 valstybių narių. Ir, e, viena iš priežasčių, kodėl atsirado ta federacija prieš 12 metų, tai geležinkelio sektorius potencialo išnaudojimas. Bet pirmiausia, mes turime nepamiršti, kad dabar keleiviai gali rinktis, kaip keliauti, ypač kai kalbame apie tarpvalstybinį susisiekimą. Taip, geležinkelis teikia privalumų, bet geležinkelis turi teikti savo uh, paslaugas tinkamą kainą ir tos paslaugos turi būti tinkamos kokybės. Ir reikia galvoti ne tik tai apie susisiekimą dienos metu, bet taip pat ir naktinį susisiekimą. Ir bet koks traukinys, kuris jungia dvi ar tris valstybės, yra laikomas jau tarptautinio susisiekimo traukiniu. Taip teisybė, kad egzistuoja konkurencija. Uh, Ir ta konkurencija ne visada sąžininga. Bet ar politikai gali priimti sprendimus, kurie būtų naudingi valstybėms narėms, naudingi vietos gyventojams? Mūsų patirtis rodo, kad pirmiausia reikia daugiau konsultuotas su a, tais, kurie eksploatuoja tinklą ir užtikrina jo suderinamumą. Dar vienas dalykas, kad labai neaiški mokesčių sandara ir, sakykime, reikia užtikrinti prieigos prie uh, infrastruktūros mokesčio skaidrumą. Dar vienas dalykas. Jeigu yra finansuojama iš biudžeto, tai neturi būti keliama sąlyga uh, kad būtina, pavyzdžiui, užtikrinti susisiekimą tik dienos metu ar tik nakties metu. Nes aš manau, kad reikalinga galvoti apie paslaugos patrauklumą, egzistuojant tarp valstybinio susisiekimo paslaugai, e, ją gali plačiai naudoti įvairaus, įvairių kategorijų asmenys, versininkai ir ne tik. Bet reikia įtikinti regioninę valdžią. Nemažai e, pasiekta e, svarstant Vokietijos Lenkijos jungtis ir ta jungtis beje duos regioninės naudos. Europos finansavimas buvo labai svarbus dalykas, įvedant dienos susisiekimo paslaugą Šveicarijoje ir Italijoje. Ir tokių projektų turi būti daugiau ir jie turi būti finansuojami iš ES biudžeto. Kalbant apie tolimojo susisiekimo maršrutus, jie taip pat yra naudingi. Kada yra suteikiama tarp valstybinio susisiekimo francizė, tai viena iš sąlygų turi būti uh, techninis tarp valstybinio riedmenų, techninis tarp valstybinis riedmenų suderinamumas, kad nereiktų keisti uh, kad nereiktų keisti riedmenų. Ir pavyzdžiui, um, Čekijoje toks projektas labai pasiteisino. Ketvirtasis geležinkelių paketas. Jo atveju svarbu atkreipti dėmesį į techninius dalykus ir techninį suderinamumą. Ir, bert, ir um, planuojant techninius pakeitimus, reikia pirmiausiai vertinti, ar tai duos naudos keleiviams. Dabar naktinio susisiekimo traukiniai. Yra keletas svarbių dalykų, kaip sakė daktaras Lochmanas. Ar, pavyzdžiui, traukinys išvyksta ir atvyksta e, keleivių patogių laikų, ar įmanoma miegoti traukinyje. Kitas dalykas, ar naktinis e, traukinys e, konkuruoja su dieninio susisiekimo traukiniais. Nes pavyzdžiui, sakysime, jeigu į Müncheną atvykstama 6.30, ar tai tinkamas laikas, ar pakankamai yra saugi traukinių įranga. Mūsų organizacija tvirtai įsitikinusi, kad naktiniai traukiniai galėtų pervežti daugiau keleivių, tačiau aišku, naktinio susisiekimo traukiniai niekada neteiks to, e, neužims tokios rinkos dalies, kaip pavyzdžiui prieš 30 metų. Aš manau, kad komisija turėtų atlikti nepriklausomą tyrimą e, kuris parodytų, kokį naktinio susisiekimo traukiniai daro poveikį aplinkai, kokią duoda socialinę, ekonominę ir aplinkosauginę naudą. Ir tai galėtų padėti mums apsispręsti dėl naktinio trauk... susisiekimo traukinių sektoriaus plėtros. Ačiū. Pone Ardersin. Vin van de Kamp. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir daktarui Lokmanui už e, tikrai įdomų pristatymą. Ir norėčiau užduoti tris klausimus. Kaip siejasi dabar aptariamas klausimas su geležinkelio paketo klausimu? Ar yra kažkokių papildomų poreikių? Ar reikėtų kažkokių papildomų veiksmų iš vyriausybių pusės? Taigi, kai koks būtų vyriausybių vaidmuo, kiek tai susijęs su ketvirtuoju geležinkeliu paketu. Kitas klausimas yra susijęs su naktiniais traukiniais ir jų konkurencija su pigesniais skrydžiais. Traukinys tarp Amsterdamo ir Frankfurto, pavyzdžiui, tas reisas buvo panaikintas, nes neatlaikė konkurencijos su pigiais skrydžiais. Taigi, man kilo su to susijęs klausimas, ar daktaro Lohmano pozicija šiais klausimais iš tikrųjų būtų teisinga. Mes e, visi dalyvavome Europos geležinkelių forume, ten Vokietijos e, geležinkelių vadovas e, pasakė, kad naktiniai traukiniai negali konkuruoti su pigiais skrydžiais. Pastebėjau jūsų tokią optimistinę gaidelį jūsų pasisakymę, bet kaip yra iš tikrųjų. Uh, Kitas pasisakymas. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti mūsų pirmininkui, ponui Kremeriu, už tai, kad įtraukė šį klausimą į mūsų darbo atverkę. Antra, norėčiau nesutikti su ponu Vandekamp dėl tinkamumo. Iš tikrųjų, nėra dar įsigilinta ir pakankamai politinius ir aplinkosauginius aspektus. Ir aš norėčiau užduoti keletą klausimų komisijai ir CER atstovui. Bet e, norėčiau visiškai pritarti EPF atstovui. Ir pritarčiau, kad reikėtų nepriklausomos studijos ir turėtume išnagrinėti tokios studijos techninę užduotį prieš ją užsakant. Tie klausimai, kurie susiję su galimybių studija ar tinkamumu, svarbu palyginamumas ir svarbu išsiaiškinti, ko reikia keleiviams ir kaip galima būtų spręsti aplinkosauginius klausimus. Ir norėčiau paprašyti, kad komisija pasakytų, kodėl TNT reglamentas ir CEF reglamentas, jų kriterijai negalėtų būti taikomi užtikrinant, kad naktinių traukinių reisams būtų mm, skiriamas prioritetas. Ir Deutsche Bahn, Vokietijos geležinkelių atstovas iš tikrųjų neteisus, sakydamas, kad naktinių traukinių mm, nereikia ir kad jie net laiko konkurencijos. Mes turime kitų duomenų, kurie rodo, kad tokie reisai yra reikalingi, kad e, jie gali būti pelningi. Aš neseniai keliavau iš Micheno į Zagrebą naujų visiškai traukinių. Taigi, iš tikrųjų, tie reisai veikia ir keliaiviai jų nori. Galbūt reikėtų ne vien iš komercinės pusės į tai žiūrėti, bet e, kalbėti ir apie principo klausimus. Mums kaip komitetui tai būtų svarbu. Pane Dominik, panas Dominik Rikė. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū už padarytus pristatymus. Aš norėčiau išsakyti porą pastabų ir klausimų. Pirmoji pastaba būtų tokia, kalbant apie tarptautinius reisus. Kalbame apie ilgus reisus. Mane nustebino kai kurių e, kalbėjusių nuomonė Buvo pasakyta, kad naktiniai traukiniai neatlaiko konkurencijos su pigiais skrydžiais. Tačiau Iš tikrųjų, turime galvoti apie, pažiūrėjau, patogumo aspektą. Traukinyje galima e, patogiai atsigulti, pavalgyti ir taip toliau. Iš tikrųjų, nekonkuruoja šie traukiniai su skrydžiais, tai visiškai kitoks transporto tipas ir negalima lyginti pigių skrydžių ir patogios kelionės naktinių traukinių. Tai visiškai iš principo skirtingi dalykai. Yra tikrai naktinių traukinių, kurie labai patogus. Taigi svarbu kalbėti apie vežimo sąlygas, apie patogumą. Ir svarbu užtikrinti, kad naktiniai traukiniai tiesiog būtų patogi transporto priemonė. Toliau tarptautinis bilietų pardavimas. Šis elementas yra komplikuotas. Labai sunku turėti vieną biletą keliaujant per kelias e, valstybės narės ir internetu perkant yra susidurima su problemomis e, ir apskritai turėti vieną popierinį bilietą. Pati bilieto išdavimo procedūra yra sudėtinga, netgi jeigu bilietas perkamas internetu Jau nekalbant apie tai, kad viską dar komplikuoja galimos nuolaidos e, ir panašiai. Nėra ir skaidrumo pačioje bilietų pirkimo procedūroje. Taigi, šia prasme, iš tikrųjų padėtis yra prastesnė lyginant su pigiais skrydžiais, nes e, oro linijos iš tikrųjų sudaro visas e, galimybės lengvai įsigyti bilietą. Koks būtų vienas svarbus traukinių privalumas? Tiksliau, ko reikėtų dar. Tai tarptautinių transporto mazgų Ir iš tikrųjų reikėtų skatinti konkurenciją tarp operatorių, siekiant užtikrinti šio transporto priemonės patogumą. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau užduoti klausimą apie konkurenciją tarp e, geležinkelio transporto ir autobusų. Ši konkurencija pastarojų metų suintensyvėjo ir nemažai naujų autobusų E, kompanijų įsisteigia ir siūlo pigius bilietus. Kaip Jūs matytumėte ateitį? Ar kelionės autobusu yra rimta konkurencija geležinkelių transportui ir ką reikėtų daryti? Ačiū. Aš norėčiau paprašyti komisijos paaiškinti, kaip e, ji mano turėtų būti intensyviau panaudojamos geležinkelių linijos, kalbant apie naktinius traukinius, regioniniai traukiniai, e, tarp regioninis susisiekimas, kaip intensyviau visą tai panaudoti. Toks būtų vienas mano klausimas. Reikėtų galvoti apie kainą, apie kelionės laiką, Ir tai yra svarbus veiksniai keleiviams. Aš manau, kad šiandien yra tokių pasiūlymų, kurie iš tikrųjų sunkiai konkuruoja su pigiais skrydžiais ir geležinkelio transporto pasiūlymai yra gana riboti. Kolegė ką tik kalbėjo apie autobusus. Yra autobusų viešbučių pasiūlymai, kaip paketai yra parduodami ir jie yra žymiai mm, palankesni, konkurencingesni negu geležinkelių transporto pasiūlymai. Taigi aš norėčiau paklausti, kokie būtų kriterijai siekiant išsiaiškinti keleivių poreikius. Tai yra svarbiausias klausimas, nes svarbiausia yra keleivių poreikiai. Prie jų reikėtų pritaikyti naujus pasiūlymus. Ačiū. Ačiū, Peter Lundgren. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti. Na, šiandien svarbiausia yra laikas. Galima rinktis 12 valandų kelionę e, traukiniu arba 2 valandų kelionę skry... lėktuvu. Tai aišku, keleiviai renkasi greitesnį variantą, kuris dažnai yra ir pigesnis. Bet konkurencijos požiūriu yra tam tikrų svarbių klausimų reikia nemažai investicijų į infrastruktūrą ir kainos kyla dėl didėjančių investicijų. Jeigu geležinkeliai nori konkuruoti su kitomis transporto rūšimis, tai mm, reikia galvoti apie kelionės geležinkelių kainą. Skrydžiai dabar yra ir pigesni, ir greitesni. Taigi kaip su jais konkuruoti? Klausimas, ką, kokią alternatyvą galima pasiūlyti? Keleiviai galbūt, e, iš tikrųjų, kai kurie keleiviai pasirinks traukinį, nes, pavyzdžiui, e, galima duše išsimaudyti traukinyje. Bet ar tai iš tikrųjų lemiamas veiksnys būtų jiems renkantis transporto rūšį? Ponas Bach, ačiū pirmininkė. Aš turiu porą konkrečių klausimų. Matome, kad e, kai kuriuose uh, maršrutuose, kai kuriuose mm, linijose kelios kompanijos siūlo savo paslaugas. Ar komisija, ar galbūt CER turėtų pasiūlymą, kaip būtų kelių operatorių atveju, jeigu viena e, kompanija pasitraukia iš paslaugų tiekėjų grandies, tai kas, kaip yra su kitomis kompanijomis toje linijoje, tame etape. Kitas klausimas susijęs su pigiais skrydžiais ir konkurencija. Aš sutiksiu su to, ką sakė kai kurie kiti kolegos, redmenų kokybė yra labai svarbi. Geležinkelių įmonės investuoja labai didžiulės lėšas į greituosius traukinius, o tradiciniai traukiniai yra tarsi paliekami nuo šalyje, taip pat ir naktiniai traukiniai. Dažnai juose nebūna vagonų restoranų, nėra visiškai galimybės nusipirkti kažko pavalgyti. Taigi, jeigu norime konkuruoti su pigiau skrydžių bendrovėmis, tai reikia bent jau užtikrinti atitinkamą kokybę. Pone Vilbao. Ačiū pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad e, savo diskusijoje visi kalbam apie tą patį, tik tai e, akcentus gal šiek tiek skirtingai sudėliojame. Nuolat yra minimas ketvirtas galinkelių paketas. Kalbame apie papildomas studijas, tyrimus, kurių reikia. Kalbame apie vieną bendrą europinį bilietą. Kodėl nėra tokio bilieto? Kodėl neturi keliaiviai galimybės nusipirkti tokį bilietą ir keliauti visur, kur nori? Turėtų būti įmanoma mm, įsėsti į traukinį Strasbūrę ir keliauti be persėdimo iki Briuselio. Yra iš tikrųjų daug tokių kliučių, kurias būtų galima panaikinti, jeigu uh, mes to nepadarysime, tai iš tikrųjų nebus patrauklios geležinkelio paslaugos keleiviams ir um, nebus jiems priimtina kaina, kalbant ir apie dienos, ir apie nakties keliones. Taigi visi mes tarsi sutinkame su tuo. O dabar norėčiau užduoti tiesioginį klausimą CER ir Europos keleivių asociacijos atstovams. Jie kalbėjo apie tai, kad reikia pažangos įgyvendinant techninės priemonės ketvirtojo geležinkelio paketo, tačiau tai nepavyks, jeigu mes nesutarsime dėl valdymo aspektų ir politinių klausimų. Taigi, ar jūs manote, kad Europos parlamentas e, galbūt turėtų iš tikrųjų pasisakyti už ketvirtąjį geležinkelių paketą. Mes e, kalbame ir kalbame apie tą patį, apie tos pačius klausimus, bet viskas yra konkrečiai surašyta, viskas yra popierioje. Kam nuolat kartoti tas pačias diskusijas? Galbūt reikia jau dabar realios pažangos. Taigi, mano klausimas jums būtų Kokia jūsų nuomonė? Ir norėčiau, kad atvirai atsakytumėte. Ačiū. Buvau paskutinis kalbėtojų sąraše. Ir pasakyti. Mm, 0,9 procento mokesniam keliai, o 100 procentų geležinkeliai. Tai mes bandome jau tiek uh, metų užtikrinti e, geležinkelių judėjimą per sieną ir vis tiek situacija katastrofiška. Komisija, ką jūs darote? Nesažininga konkurencija, e, pigiosios e, avialinijos visiškai nėra pigios dėl savo verslo modelio, o pigios dėl to, kad gavo milijardinės subsidijas. Kiekvienais metais 30 milijardų iš Europos mokesčių mokėtų iki šiandien nukeliauja avialinijoms. Dėl to, kad jos nemoka PVM, nemoka pelno mokesčių geležinkelio ir, o geležinkelė viską turi mokėti ir todėl kainos e, gel, traukinių bilietų yra tokios didelės. E, tai štai kaip viskas pasisuko, tokia yra politinė valia. Jeigu mes norime sąžiningos konkurencijos, mes turime pakeisti situaciją. Taigi, uh, kur yra pastangos iš jūsų pusės. Trečias geležinkelių paketas, ko siekia, kad būtų bil, traukinių bilietų kainos kitokios. Ir vis da, praėjo šitiek metų ir niekas nepasikeitė. Vis tiek. Um, keliavimas per sieną, net jeigu atstumas nedidelis, yra brangesnis nei e, keliavimas tolimu atstumu e, valstybės viduje. Pažiūrėkime, Berlynas 50 km 100 milijonų eurų, o pavyzdžiui, autobusai, kurie važinėja tolimaisiais maršrutais, per 3,5 valandos gali nuvažiuoti, o geležinkelių jungtis naikinamos dėl to, kad tolimųjų maršrutų autobusai laikomi efektyvesniais. Štutgart 21, pažiūrėjau, praktis, mes galime tą spragą panaikinti. Lenkai viską elektrifikavo iki Vokietijos sienos ir toliau iki Berlynos, kiek Berlyno, kiek beliko, tik tai nedidelė atkarpa, nedidelė spraga, aš manau, kad tikrai galima padaryti. O ką komisija sako? Jūs sakote, kad reikia leisti milijoninės sumas į tas atkarpas, kurios, kur paskui susisiekimas yra naikinamas. Manau, kad reikia tas spragas naikinti. Uh, Pažiūrėkime į, greitos, į greitasis linijas. Visai nebūtinai galbūt reikia siekti maksimalaus greičio, reikia siekti tokio greičio, kuris yra reikalingas tai atkarpai. Pažiūrėkime į greituosius e, traukinius e, Prancūzija, tai yra visiška katastrofa, 250 km per valandą, kokios išlaidos. Nepaprastai brangu yra, tai nereikalingai brangu. Pažiūrėkime Vokietijoje, kas buvo padaryta prieš 20 metų, reikia nekartoti tų pačių klaidų. 250 km per valandą buvo sakoma gana dabar, dabar Vokietijos geležinkeliai irgi turi tas tuos maršrutus, tas linijas. Tai aš noriu paklausti, ką komisija ketina padaryti, kad būtų panaikinta nesažininga konkurencija, kitaip geležinkeliai neturi jokių šansų. Dabar galite atsakyti klausimus. Neonylį, bitė. Kas norėtų pradėti, panas Onylį? Uh. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad e, iš tiesų problemos, kurią aptarėme, esmė yra ta, kad mm, geležinkelių sektorius yra vis dar per daug fragmentuotas, yra labai didelė fragmentacija. Uh, kai nekalba apie paslaugas, kurias būtų galima susiti tarp geležinkelio ir kitų um, transporto rūšių. Taip pat yra didžiulė fragmentacija, kai gal, kalbame apie geležinkelio paslaugas europinių lygmenių. Toliau, kai kalbame apie konkurenciją, sąžiningas veikimo sąlygas visoms uh, transporto rūšims. Jūs žinote, koks sudėtingas yra šis klausimas. Jis uh, reikia įvertinti visą labai ilgą istoriją, kurią pragyveno skirtingos transporto rūšės, žinome, kokios skirtingos visiškai bazės yra ir, aišku, sudėtinga situacija tobulinti. Tai yra tokia tema, kurią mes analizuosime, kai sugrįšime pas jūs su atnaujinta iniciatyva dėl uh, išorės sąnaudų įtraukimo, internalizavimo. Man atrodo, labai svarbu yra pasižiūrėti, kiek mes galime priimti politikos um, sprendimus, politikos pasiūlymus, kad galėtumėm tą pusiausvyrą tarp transporto rušių perkeisti, pertvarkyti, bet Tikrai tai sudėtinga, jau, jau, jau tris rytis ir tam reikia laiko. Dabar toliau labai džiaugiuosi, kad daug parlamentarų mm, kėlė klausimų dėl ketvirto geležinkelių paketo. Iš tikrųjų, čia mes stengiamės parengti kaip galima geresnę bazę tam, kad bent jau būtų galimybė mm, teikti naujas paslaugas, kad jos būtų kaip galima atviresnės. Dabar dėl valdysenos pusės mes labai tikimės, kad su ketvirtuoju geležinkeliu paketu mes turėsime visišką skaitomybę um, infrastruktūros valdytojų, um, kurie konsultuosis ir planuos kartu dėl tinklo uh, plėtojimo ir infrastruktūros uh, valdytojų, kurie dirbs kartu tam, kad uh, į tinklą būtų suformuotas paneuropinis požiūris, o ne vien tik tai būtų nacionalinės prievalės investuoti. Tai mes galvojame, kad tai suteiks dėlės naudos. Dėl kitų dalykų atvira prieiga tai yra labai svarbu ir mm, kai eina kalba apie derinimą su autobusų paslaugomis ar su skrydžių paslaugomis, kas yra prieinama, tarptautinių maršrutų, aišku, sujungimas su geležinkelių sektoriumi labai sudėtingas yra. Ir yra, ir e, galvojame apie nacionalinės paslaugas, kad nebūtų jokių reguliavimo kliūčių dėl to, kiek gali sustojimų padaryti nacionalinėje rinkoje. Galvojama apie tai, galvojama apie vairias galimybės operatoriams. Paso pasiūlymas taip pat e, daro nuorodą į galimybę kad e, tarptautinės kelionės ar dalis tarptautinės kelionės irgi patektų į tą sritį, kur būtų taikomas tos prievalės. Nes yra tas klausimas, pavyzdžiui, kad e, kartais ir, ir valstybei gal reikia prisidėti kažkiek tam, kad piliečiams būtų suteiktos tokios paslaugos. Ir iš techninio požiūrio taško ponė Bilbao ir kiti parlamentarai labai teisingai pristatė uh, tai, kad būtina, kad visi pasiūlymai iš ketvirto geležinkelio paketo būtų su, su, su visu to techniniu ramščiu, kad būtų mažesnės sąnaudos ir kad um, tarptautinės kelionės būtų ekonomiškesnės. Dabar dėl bilietų, taip mes sutinkame su jūsų išsakytų pasipiktinimu, trečioji priemonė, kurios buvo imtasi, tai yra pono Libor Lokman, kolegos, kuris sėdė štai šalia manęs dėka padaryta, tai yra tas požiūris labiau iš viršaus į apačią buvo ir jis tikrai pasistengė kartu su kolegomis iš, komisijomis, už, iš komisijos užtikrinti, kad būtų daugiau drausmės tarp kolegų. Ir, ir, ir, ir būtent galvojama buvo apie tai, kaip veikia sistema. Uh, Dėgymo etapas per nelik ilgas, aišku, visas tas plėtojimo etapas per ilgas ir mm, kitose transporto rūšise mes turime visą sistemą ir mes siekiame, kad tokia sistema bent jau tokio paties lygio veiktų ir geležinkelio sektoriuje. Tikrai nėra priežasčių, kodėl mm, negalima užtikrinti, kad geležinkelio paslaugos būtų labiau prieinamos, kad lengviau būtų galima panaudoti įvairias bilietų užsisakymo sistemas kodėl čia vis dar reikia gyventi popierinėme pasaulyje. Na ir galiausiai dėl infrastruktūros mes toliau kelsime didelius reikalavimus geležinkelio pasiūlymų, kurias gauname. Didžioji dalis pastangų, ką mes dedame, yra skirtos tam, kad tikrai, kaip galima, geriausia dalis nukeliautų į geležinkelio infrastruktūros projektus. Pane Kramer, tikrai mes labai kritiškai vertiname visas tas priemonės, kurias ir mums jūs suteikėte, ypač kai na kalba apie susitikimą per sieną, per valstybių sieną, kad iš tikrųjų, jeigu iš vienos sienos pusės daromos investicijos, labai svarbu, kad būtų ta tasa ir kitoj pusėje, kad būtų atitinkamai investicijos daromos, kad nebūtų kažkuris projektas gyvenamas izoliuotai. Ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū už klausimus. Aš aišku, pradėčiau nuo ketvirto geležinkelių paketo, kadangi buvo klausimas dėl to ir paskui kalbėčiau apie narių nuomonę. Taigi, dėl tarptautinių keleivių paslaugų jos jau atviros, konkurencija yra. Jeigu kalbame apie ketvirtą geležinkelio paketą, aišku, kad uh, pirmenybė yra suteikta trilogo užbaigimui tarp pirmo ramščio. Kodėl? Todėl, kad mes čia išvelgėme didžiulį potencialą, ypač sąnaudų mažinimo prasme. Čia galvojama būtent apie tarptautinės kelionės, kelionės naktį, Tai aišku labai svarbu, kai eina kalba apie tokių paslaugų komersinį gyvybingumą. Dar vieną elementą paminėčiau, kas yra labai svarbu ateities plėtojimui, galvojant taip pat ir apie tarpusavį saveikumą, um, būtent palyginti su ankstesnėmis paslaugomis, kur buvo CRS uh, uh, sistema, dabar reikia galvoti apie TSA um, sistemą keleiviniam transportui būtent labai svarbu galvoti apie autorizavimą keleivinių keleiviniam transportui ir um, mums reikia visiško skaidrumo. Ir aiškus vaidmo turi būti suteiktas infrastruktūros mm, operatoriams, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie apmokestinimą už uh, e, naudojimąsi geležinkeliu. Uh, e, keliais ir taip toliau. Dabar dėl e, konkurencijos, dėl naktinio transporto, dėl pigių skrydžių. Aišku, kad mes kalbame apie du skirtingus segmentus, bet kalbame apie tas pačius atstumus, tarkim, tūkstantis kilometrų, nuo 800 iki 1000 kilometrų mm, kaip konkuruoja tos skirtingos paslaugos. Aišku, jeigu aš keliausiu lėktuvu pusantros valandos. Aišku, aš nereikalausiu kažkokio labai aukšto lygio, aukštos kokybės paslaugų lėktuve, bet jeigu aš 8 valandas keliausiu e, traukiniu, tai aišku, aš tikėsiu aukštesnio lygio paslaugų, kurios bus man suteiktos per tą visą naktinę kelionę. Tai aišku, kad čia ta aukštesnė kokybė, ją galėtų pasiūlyti geležinkeliai, palyginti su pigių skrydžių bendrovėmis ir aišku, kad e, tai turi atsispindėti ir, ir kainose. Ir toliau kalbant apie išorės sąnaudų internalizavimą, uh, visiškai pritarėme tai minčiai ir dėl um, kelių apmokestinama, kas bus po pietų ir paskui um, ateityje bus kalbama dar papildomai apie papildomų uh, išorės sąnaudų įtraukimą. Aišku, labai svarbu tai padaryti, kad uh, geležinkeliui būtų sudarytos sažiningesnės veikimo sąlygos. Uh, bilietų sistemos tikrai yra čia daug galimybių tobulinti sistemą ir um, mūsų bendrė puikiai tai supranta, todėl mes ir pradėjome uh, tą uh, pilno skrydžio modelį, kad tai būtų bendras bendra sąveika su visomis bilietų paslau, pardavimo sistemomis, kas yra skirta e, ir geležinkelio, ir o, skrydžių, ir, ir, ir avialinių e, keleiviams. Aš neneigiu, kad naudos galbūt keleiviai iškart rytoj nepamatys, dar nes reikės ir adaptuoti informacinės technologijas ir, tai, ir tai, tam prireiks laiko, tačiau mes žengėme tą kryptimį. Na ir galiausiai dėl geležinkelio ir autobuso konkurencijos mes pastebime, kad kur yra atviros prieigos e, autobusai naudojami tinkluose, iš, tik, iš karto e, poreikis pas, persikelia. A, e, nes autobusai panašiai kaip pigių skrydžių bendrovės siūlo daug pigesnę kainą dėl to, kad jų išlaidos yra mažesnės ir tas elementas, aišku, yra papildomas aspektas galvojant apie ateitį tarptautinių geležinkelių paslaugų, į tai reikia atsižvelgti. Tai yra tas aspektas, kuris irgi turės poveikio naktinėms geležinkelių kelionėms. Ačiū, panas Kerit, toliau. Norėčiau pakomentuoti tris dalykus, gal keturis. Ketvirtasis geležinkelių paketas. Kaip ir kolegos, kaip ir kiti, mes norėtume, kad techninės detalės kaip galima greičiau įsigaliotų. Kalbant apie valstybę, tai aišku, mes pritarėme rinkos liberalizavimui. Tačiau, kas yra labai svarbu, tai, kad geležinkelis veiktų kaip viena darni komandą. Mes negalime suskaldyti a, paties tinklo. Negalime suskaldyti paslaugų, nes kuo ilgiau trunka tarp valstybinis susisiekimas, tuo labiau tikėtina, kad reikia panaudoti įvairių rušių transportą. Prieš porą savaičių iš Amsterdamo vykau į Müncheną ir iš dalies tai buvo o, kelionė, kurioje naudojosi keliomis transporto rušimis. 40 minučių traukinių, 20 minučių taksi, skrydis per Šiaurės jūrą 50 minučių, vietos traukinys iš Amsterdamo centrinės stoties ir toliau į Müncheną naktiniu traukiniu, paskiau iš Müncheno į Salzburgą dieniniu traukiniu ir paskutinės kelionės etapas 10 minučių pešiomis. Taigi tokia buvo kelionė ir labai svarbu, kad visos tos kelionės dalis buvo suderintos. Kalbant apie uh, pigias aviolinijas, aš naudojusi jų paslaugomis um, ir šiandien skridau iš Londono į Bukareštą. Ir atvirai pasakius, dėl dviejų priežasčių jas pasirinkau. Kaina ir uh, kelionės trukmė. Jeigu būčiau pasirinkęs kelionę kitų, kita transporto rūšėmi, tai, ne, tai, nebūtin, tai tikrai būtų uh, brangiau. Kitaip uh, sakant, uh, renkiesi pagal galimybės, pagal kišenę ir pagal paslaugas. Todėl aš sakyčiau, kad tie keleiviai, kurie keliauja tarp valstybių turi turėti įvairias galimybės, bet turi būti lygios sąlygos. Ir galiausiai tolimojo susisiekimo autobusai. Kai kurie žmonės jais naudojasi dėl labai aiškių priežasčių. Pirma, bileto kaina ir antra, kelionė minkštuoju autobusu gal kiek paprastesnė nei naktinių traukinių, ypač tarp tų dviejų punktų, tarp kurių susisiekimas traukiniu yra gana komplikuotas, todėl, kad išvengta būtų komplikacijų, renkamasi kelionę tolimojo susisiekimo autobusu. Bet svarbus, ir nepamirškite, kad autobusas atvyksta į normalią stotį, o ne paleidžia jūs kažkur miesto pakraštyje neįmanomai ankstyvų laikų ir tai yra pakankamai a, patogi susisiekimo priemonė. Taigi tolimojo susisiekimo autobusai gali egzistuoti, bet nebūtinai vien tik juos e, žmonės rinksis. Pirmininkas, ačiū, ačiū labai visiems trims pasisakiusiems. Ačiū už atsakymus į klausimus. Visa ši diskusija rodo, kad e, laukia didžiulis darbas. Ir dar vienas dalykas tai yra išorės e, kaštų įtraukimas. Nebejotina, kad tą reikės daryti. Kai mes, pavyzdžiui, galvojame apie žibalo kainą, aviacinio žibalo kainą, tai nepanašu, kad jo kaina kiltų. Bet kodėl tada, jeigu oro transportas nemoka PVM, tai kodėl valstybės narės negali priimti atitinkamo o, o, įstatymo. Lygios sąlygos reiškia lygias sąlygas visiems. Visi turi konkuruoti lygiomis sąlygomis, bet panašu, kad mes praleidome e, sąlygų suvienodinimo momentą. O dabar noriu pasveikinti žemutinės Saksonijos atvykusias e, mūsų piliečius. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. E, ponia Maisner jūs pakvietė ir malonu jūs matyti čia. Gerai, o dabar pereikime prie kito mūsų klausimo. Tai yra EMSA vykdomojo direktoriaus pranešimas. Noriu pakviesti poną Milį padaryti pranešimą, pristatymą, o po to galėsime pasikeisti nuomonėmis. Ir aišku, jūs turėsite galimybę atsakyti klausimas. Pona Mili, jums žodis. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, ponios ir ponai. Esu labai dėkingas, kad pakvietėte mane iš šios dienos posėdį ir suteikėte man galimybę pristatyti jums Europos jūrų saugos agentūros uh, darbą bei tuos iššūkius, su kuriais susidursime ateityje. Bet to noriu padėkoti jūsų komitetui už pagalbą EMSAI ir už e, bendrai atlikiamą darbą nuo pat mūsų atsiradimo pradžios. Taigi reikėtų grįžti į 2012 metus. Pirmininkas pertraukia kalbantį ir prašo laikyti salėje tylos. Man atrodo, kad labai svarbu keistis nuomonėmis nuolatos su jūsų komitetu ir e, tikiu, kad mūsų susitikimai ateityje dažnės. Neseniai buvau paskirtas e, vykdančiuoju direktoriumi ir noriu priminti jums keletą uh, pagrindinių dalykų apie agentūrą, kadangi jūs pradėjote darbą, tai yra naujos kadencijos parlamentas, pakalbėsiu apie mūsų strategiją ir kitus dalykus. EMSA buvo sukurta 2002 metais, kai buvo patvirtintas, patvirtinti atskiri dokumentai, taip vadinamas Erikos paketas. EMSOS uždavinys ir funkcijos apibrieštos Europos parlamento ir tarybos reglamente. EMSA yra juridinis asmuo, turintis savo biudžetą ir atskaitinga už savo veiklą. Nuo 2006 metų e, agentūra pradėjo veikti Lisabonoje. Ir, esu, ir galiu didžiuotis, kad e, galiu vadovauti šiai agentūrai, kurioje dirba apie 200 darbuotojų ir labai aukšto lygio specialistų iš įvairiausių valstybių narių. Dar keletą skaičių. Mūsų biudžetas apie 55 milijonus eurų, mūsų finansuoja Europos Sąjunga, o pajamas mes gauname 400 milijonų eurų. Kai lankiausi jūsų komitete 12 metų rugsėjai, tai tada reglamentas nebuvo dar galutinai patvirtintas. Jis įsigaliojo 13 metų kovo mėnesį. Ir e, jame atskiriami pagrindiniai ir papildomi agentūros uždaviniai. Nors mes išlaikome pagrindinius ankstesnius uždavinius, tačiau mūsų atliekamų funkcijų ratas išplėstas naujojų reglamentu ir mes dabar renkame pinigus už naftos ir dujų įrenginius. Ir mes, mūsų pagrindinis uždavinys stebėti jūrų laivybą, padėti, teikti pagalbą techninių operacijų metu, kai operacijos vykdomos su kaiminėmis šalimis. Tačiau EMSA, kaip ir kitos institucijos, turi taupyti tiek pinigus, tiek žmogiškuosius išteklius. Todėl susidursiu su sunkumais. Nebejotinai, kad reikės išlaikyti tą pačią aukštą darbo kokybę, bet dirbant su mažesniu skaičiu žmonių. Neseniai mes patvirtinome naująją penkerių metų EMSA strategiją, kurią parengėme kartu su administracinių agentūrų priežiūros valdyba. Ir tokiu būdu per artimiausius penkerius metus toje strategijoje numatyti visi svarbiausi strateginiai uždaviniai. Pirmiausia, tai veiklos skaidrumas, veiksmingumas, lankstumas ir e, papildomos vertės kūrimas. Na, mūsų strategija remiasi vizija, kad agentūra jau pakankamai brandi institucija, kad galėtų teikti labai kokybiškas paslaugas jūrų transportui ir tokiu būdu kurti papildomą vertę. Dabar norėčiau uh, pasakyti keletą žodžių uh, apie tai, ką mes darome. Mes remiame Europos komisiją, stebėdami, kaip įgyvendinamos atitinkamos taisyklės patvirtintos Europos Sąjungos lygių. Šiandieną jūrų administracija įgyvendina nemažai direktyvų ir reglamentų nuostatų, kurios buvo parengtos padedant ir jūsų komitetui. Teisės aktais nustatyta labai aukšta kokybės e, kartelė. Ir e, mūsų uostai turi tapti pavyzdiniais uostais pasaulyje. Aišku, Europos komisija turi užtikrinti, kad visos valstybės narės vienodai įgyvendina teisės aktus, todėl yra nuolatos atliekami patikrinimai vietoje. Ta atlieka atitinkamos komisijos tarnybos. Mūsųgi agentūra taip pat siunčia savo tikrintojus Mes tikriname klasifikacijos bendrovių veiklą, kai jos veikia valstybių narių vardu. Mes taip pat lankomės laivų statyklose ir uh, žiūrime, kad klasifikacijos bendrovės uh, prižiūrėdamos naujų laivų statybą, nepažeistų uh, galiojančių konstrukcijų taisyklių. Komisijos vardu mes taip pat labai atidžiai stebime DNB veiklą, o tai yra uh, labai stambi klasifikacijos bendrovė. Ir pagrindinis mūsų darbas – užtikrinti, kad būtų laikomasi aukštų standartų. Kaip jūs tikriausiai žinote, auga jūreivių skaičius, kurie plaukioja laivais e, su įvairių valstybių vėliavomis. Dabartinė ES sistema suteikia komisijai galimybę kartu su agentūra stebėti, kaip vykdomas sertifikavimas ir licencijavimas valstybėse narėse. Bendra, bendra europinė metodologija leidžia tinkamai įvertinti turimus nacionalinius išteklius ir palyginti juos su tarp valstybiniais ištekliais. Pavyzdžiui, labai daug jūreivių atvyksta iš Filipinų ir jiems yra skirta intensyvi mokymo programa tam, kad jūreiviai iš e, Filipinų galėtų dirbti E, tenkindami tartautinius reikalavimus. Mūsų agentūra yra pakankamai pajėgi per artimiausius metus sukurti dar didesnę e, pridėtinę vertę, o tai bus padaryta įtraukiant rizikos vertinimą patikrinimų metu, užtikrinant horizontalų įgyvendinimą ir užtikrinant keitimąsi gerąją patirtimi. Agentūra taip pat veiksmingai atlieka uh, kai kurios kitus uždavinius, pavyzdžiui, jūrinės aplinkos išsaugojimo srityje ir mažinant taršą iš laivų. Pastaruoju metu taršos iš laivų klausimas tapo prioritetiniu klausimu, įdėkta nemažai priemonių, kurios leidžia tokią taršą sumažinti. ES lygių norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad EMSA nemažą darbą atliko pagal jūrų transporto kūro panaudojimo direktyvą. Mes įmame mėginius, e, juos tyriame ir tokiu būdu prisidedame prie e, taršos iš laivų mažinimo. Taip pat mes padedame surenkti, nes mažiau išmetamas įros. Taip pat mes e, padedame renkti savivertinimo procesą. Dar vienas dalykas, kad mes um, tikriname ir uh, suskystintų dujų terminalus. Mes uh, remiame visas ES iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti ne tik taršą apskritai, bet taršą jūroje konkrečiai. Ir EMSA savo informacinėje sistemoje kaupia nemažai duomenų. Uh, Po eismo stebėsenos direktyvos įsigaliojimo EMSA kartu su valstybėmis narėmis įdėgė naują sistemą. Ir agentūra tam, kad būtų užtikrintas radio ryšys, sukūrė SafeCNet sistemą, kuri apriepia visas nacionalinės sistemas ir jungia jas į vieną bendrą europinę sistemą. SafeCNet sistemoje saugoma labai daug naudingos informacijos ir jūs vienu pelies paspaudimu galite gauti informaciją apie laivą, pavyzdžiui. Šioje skaidrėje jūs matote, kad e, kokia padėtis kiekvieną dieną Biskajos įlankoje. 5 milijonai E, praneš, 5 milijonus pranešimų apie laivų buvimo vietą gauname iš laivų kapitono. Tai leidžia stebėti, kaip juda e, krovininiai laivai, keleivius vežantis laivai. Be to šios sistemos dėka mes galime tiksliai nustatyti laivo buvimo vietą. Tai daroma e, palidovinės sistemos pagalba, kuri yra labai naudinga aptinkant laivus, pavyzdžiui, taršos šaltinius. Dar vienas dalykas, kad mes stebime e, e, tuos laivus, kurių tonažas yra 300 mm, tonų. Ir e, čia jūs matote padėtį Biskajos įlankoje, kaip įsidėsto, pavyzdžiui, laivai. Tai da, tas darbas atliekamas kiekvieną dieną. Dėka labai lankščios teikiamų paslaugų sistemos EMSA gali e, kaupti duomenis iš įvairių šaltinių, tiek tų organizacijų, kurios pavaldžios mums, tiek išorės organizacijų. Tai leidžia sudaryti labai tikslų navigacijos laivybos vaizdą ir padeda užtikrinti geresnį laivybos efektyvumą. Dar vienas pavyzdys, kaip galima geriau būtų išnaudoti EMSOS integruotą sistemą ir jos pajėgumą derinti, rinkti duomenis, e, yra matomas štai šioje skaidrėje. Paprašius Europos komisijai, EMSA pradėjo teikti informaciją apie laivus, kurie įplaukia arba išplaukia iš um, tų piet Afrikos valstybių, kuriuose užfiksuotas ebolos protrukis. Ir ta informacija buvo labai naudinga ne tik Europos komisijai, bet taip pat ir valstybėms narėms, imantis kovos su ebolos viruso plėtimu priemonių. Palidovinė informacija yra, e, kaip minėjau, viena iš priemonių, kurią mes naudojamės. Ir jinai labai naudinga, kai stebime galimus naftos išsileijimus jūrų vandenyse. Ir Klinsink sistema veikia nuo 2007 metų ir užfiksa, padėjo mums užfiksuoti labai didelį skaičių naftos išsiliejimų jūroje. Kada palidovinė sistema aptinka naftos įsileimą jūroje, tada susisiekiama su už tą vandens regioną atsakingomis institucijomis, kad jos imtųsi atitinkamų valymo darbų. Valstybės narės siunčia savo stebėsenos patrulinius laivus arba sraigtasparnius priklausomai nuo to ir taip pat imasi baudžio e, teršėjo nubaudimo priemonių. Europos vandenyse naftos įsileijimo atvejų skaičius nuolatos mažėja ir jisai dabar yra gerokai sumažėjęs palyginti su ankstesniu laikotarpiu. Padėtis labai greitai keičiasi ir todėl EMSA išvystė pajėgumą, kuri leidžia surinkti integruotus duomenis iš kitų agentūrų ir išorės šaltinių, tam, kad būtų gauta išsomi informacija apie padėtį jūroje ta informacija gali būti pritaikyta įvairiam naudojimui e, suteikiama valstybėms narėms ir toms institucijoms, kurioms e, ji yra reikalinga, stebint padėtį jūroje konkrečių momentų laike. Mes bendradarbiaujame su Frontexu, nes EMSA teikia Frontexui informaciją apie padėtį jūroje per Eurosur sistemą, Dažniausiai tai yra duomenis apie laivų buvimo vietą. Tai padeda Frontexui geriau sukontroliuoti padėti jūroje iš savo pusės. Be to mes bendradarbiaujame ir su žuvininkystės sektoriumi, teikdami informaciją apie laivų buvimo vietą, nes tai padeda atskleisti neteisėtos žvejybos atvejus. Centrinė duomenų uh, Jūs matote, kaip mes sujungti esame su kitomis agentūromis. Mes, aišku, galime integruoti ir kitus pajėgumus į savo sistemą, tam, kad patobulintume stebėsenos jūroje procesą ir gautume dar labiau patikimus duomenis, bei išvengtume duomenų rinkimo dubliavimuose. Dar vienas svarbus uždavinys tai yra reagavimas išsiliejusios naftos žydinius. EMSA turi savo a, greito reagavimo a, pajėgumus du laivai plaukioja Baltijos jūroje, trys Šiauros jūroje, šeši Viduržėmio jūros regione ir du Judosios jūros regione. Visa tai, visi tie laivai um, tapo realybę, sudarius viešąją privačią partnerystę. Tokie stebėsenos laivai turi visą reikalingą atitikį, atitinkamą įrangą ir jie gali vykdyti e, savarankišką komercinę veiklą, bet dažniausiai e, jie sudaro būdėjimo sutartį su EMSA ir jie nedelsdami gali nutraukti kitų laivų komercinę veiklą, jeigu jų komercinė veikla kelia taršos grėsmę. Mesgi turime galimybę reaguoti per 24 valandas į atsiradusius taršos šaltinius prisimenant Horizon istoriją uh, Meksikos įlankoje, mes pradėjome kreipti labai didelį dėmesį į platformas jūroje. Europos vandenyse yra per tūkstantį tokių dujinių platformų ir dauguma jų yra įrengtos gana e, sekliuose vandenyse, kur gilis siekia tik apie 100 metrų. Todėl reikalinga tinkamai įvertinti riziką, o tam agentūra pakeitė savo darbo taisyklės ir dabar mes stebime, kaip veikia ne tik tai naftos, bet ir dujų platformos. Aišku, tam reikėjo ir naujų įgūdžių, nes naftos ir dujų platformų funkcionavimas gerokai skiriasi. Mes sukūrėme visą sistemą ir dabar jau apriepiame ne tas vietas, kuriuose yra atliekami grėžimo jūroje darbai. Ponios ir ponai, Tikiuosi, kad tokia trumpa mūsų agentūros veiklos apžvalga jums um, leidžia geriau suprasti, kokį darbą atlieka EMSA. Ir aišku, aš visada mielai jūs priimsiu mūsų agentūroje Lisabonoje. Ačiū, ponas Miliai. Ačiū, ponas Miliai. Ačiū, Europos jūros saugos agentūros direktoriui. Mes turime čia žemutinės Saksonijos atstovą, tai regioną, kuris turi nemažą pakrantę. Taigi dabar klausimų ir atsakymų sesija. Ačiū, ačiū už prezentaciją man bet jau tikrai aiškiau, koks jūsų vaidmuo teikiant pagalbą valstybėms narėms. Jūs kalbėjote apie jūrininkus ir Filipinus. Aš neseniai dalyvavau konferencijoje jūrų klausimais, kur buvo kalbama apie pritraukimą darbuotojų į laivybos pramonę. Tai nėra labai paprasta, nes panašu, kad ši karjera nėra labai patraukli nėra daug erdvės augimui profesiniam ir nepatogios darbo valandos, tai ir šeimos požiūrio. Tai yra nepatogu. Jūs iš tikrųjų kalbėjote ir apie tai, kad reikia mm, labai daug žinių dirbant šioje srityje. Galbūt galėtumėte pasakyti, kokie yra mokami atlyginimai šioje srityje ir kaip patraukti darbuotojus uh, dar mm, kaip pritraukti moteris e, konkrečiai, galbūt moteriams iš tikrųjų nelabai patraukli būtų ši profesija. Tai iš tikrųjų probleminis klausimas ir e, tai ryškėja iš mano pokalbių su šios pramonės šakos atstovais. Pane Maisner, ačiū. Ačiū už jūsų pristatymą, jis tikrai labai įdomus. Man labai įdomi jūrų politika. Aš e, tikrai esu iš žemutinės Saksonijos ir turėčiau nemažai klausimų, bet um, sutelksiu visą dėmesį į vieną um, aspektą. Turime mėlynąją strategiją, jūrų e, strategiją Europos Sąjungoje. Koks jūsų nuomonė būtų EMSA vaidmuo šioje mėlynojo augimo ir jūrų sektoriaus vystimo strategijoje, kalbant apie darbo vietų kūrimą, pelningumo didinimą ir panašiai. Ir dar vienas klausimas. Parlamentas norėjo, kad EMSA būtų atsakinga už naftos ir dujų platformų stebėseną. Anksčiau jūs buvote atsakingi už naftos taršą. Tai iš tikrųjų čia būtų toks teigiamas poslinkis. Ir dar trečia, jūs kalbėjote apie duomenų tinklą. Yra palidovai, kurie teikia palidovinius duomenys. Kalbant apie keitimas šiais duomenimis ir informaciją, ar jūs turite visą reikiamą informaciją ir duomenys? Žinau, pavyzdžiui, iš savo patirties, dirbant žuvininkystės srityje, kad kartais iš tikrųjų valstybės narės ir suinteresuotos šalis negauna reikiamų duomenų. Mm, ir dar susijęs klausimas, kaip apsaugoti duomenis, kad jie nepatektų į netinkamas rankas. Taigi iš tikrųjų reikalingi duomenys, bet reikalinga ir duomenų apsauga. Ir dar. Ir dar yra įvairių šitai. Ačiū. Ačiū, panas Milė, už įdomų jūsų pasisakymą. Mano klausimas būtų susijęs su papildoma atsakomybė, kurią parlamentas skyrė EMSA. Atsakomybė susijusia su naftos ir dujų platformų stebėsena. Aš buvau pranešėjęs rengiant teisėkuros projektus dėl papildomo finansavimo susijusio su šia atsakomybė, kai buvo kalbama apie naują finansinę programą. Ir buvo padidintas EMSOS biudžetas apie 165 milijonais e, finansinio programavimo laikotarpiui. Šiandien aš norėčiau paprašyti supažindinti mus su EMSA veikla susijusi su naftos ir dujų stebėsena, platformų stebėsena. Ir galbūt jūs turite kažkokių vertingų pastabų, ypač susijusių su ta finansinė parama, kurią jums teikia ES. Ačiū, panas Vandekamp. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą EMSA direktoriui. Galbūt e, jis galėtų pakalbėti apie tai, kaip EMSA bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis. Yra du dalykai, kuriuos turėtume atkreipti dėmesį. Pirmiausia, turėtume um, užtikrinti, kad EMSOS veikla netaptų per brangi ir antra, kad nebūtų dubliuojama veikla. Taigi, koks būtų remsi bendradarbiavimo principą su nacionalinėmis institucijomis, ypač siekiant vengti veiklos dubliavimuose. Josefarija. Ačiū. Ponas Marko Milė, aš turėjau garbės susitikti su jumis EMSA agentūroje Lisabonoje ir jūs jau man atsakėte asmeniškai į daugelį klausimų, kuriuos aš jums turėjau. Uh, Mm, bet e, galbūt e, Tik pasakysiu, kad jūsų pristatymas, kurį padarėte čia ir Lisabonoje, tiesiog fantastiškas ir MSA duomenų bazė yra įspūdinga. Aš manau, kad visi turėtų nuvykti į Lisaboną ir savo akimis pamatyti MSA pristatymą ir susipažinti su EMSA. Ir tas pavyzdys ebolos, kurį jūs pateikėte, yra tik tai e, iš tikrųjų vienas iš daugelio pavyzdžių, kaip sėkmingai gali veikti EMSA, renkant ir skleidžiant informaciją. Ačiū MC už tą darbą, kurį jį daro per pasarosius metus. Jis tikrai įspūdingas. Ačiū. Ačiū. Dabar jau bus skirtas laikas atsakymams, bet prieš tai aš pats norėčiau užduoti klausimą. Reikalingos tinkamos apsaugos priemonės. Jeigu laivas patenka į kažkokią sudėtingą situaciją, jis turi turėti galimybę, kiau greičiau pasiekti artimiausią uostą. Sakiau, incidentų būtų kuo mažiau, Taigi, kokios būtų tos apsaugos priemonės? Prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už įdomius klausimus. Pradėsiu nuo jūrininkų ir socialinių priemonių, kurių gali imtis EMSA, kad pritrauktų jūrininkus dirbti šioje srityje. Vakar Europos jūrų sektoriaus agentūrų direktorių susitikime apie tai kalbėjome, tai aktualu visoms valstybėms narėms, nes e, jūrininkai, jūrininkų vis mažiau valstybėse narėse. Ir tai yra iš tikrųjų klausimas, kuriam reikėtų skirti dėmesio visose valstybėse narėse, taip pat ES institucijos ir pati EMSA turėtų uh, apie tai intensyviai galvoti. Kai kalbama apie darbą laivuose, jauni žmonės šiandien netaip labai e, domisi tokiu darbu, nors patys laivai yra modernus, naudojamas pažangios technologijos, taigi mes turime aiškinti jaunai kartai, kad yra daug galimybių dirbant šiuose moderniuose laivuose, yra daug technologinių galimybių, yra ir nemažai perspektyvų studijuojant e, šį, šią profesiją ir yra pakankamai geros įsidarbinimo galimybės baigus studijas. Bet, kaip sakiau, 72-75 procentai su ES plaukiančių laivų dabar įdarbina jūrininkus iš Azijos šalių. Ir iš tikrųjų Trečiųjų šalių jūrininkams yra mažiau mokama, bet vis daugiau ir daugiau jūrininkų iš trečiųjų šalių dirba šiame sektoriuje ir tarptautinė Tarptautinė jūrų organizacija pastaraisiais metais taip pat akcentuoja e, šį probleminį klausimą. Toliau, EMSA siekia išsiaiškinti, kokia yra administracinė našta susijusi su darbu laivuose. Mes turėjome taip vadinamą Melinosios juostos projektą 2010-2011 metais kurio metu siekiame sumažinti administracinę naštą tose laivuose, kurie plaukia ES vandenyse. Mes nuolat stebėjome keletą laivų ir nustatėme, kad galime pasitelkdami savo sistemas vykdyti laivų stebėseną ir užtikrinti, kad mokesčių inspekcijos gautų tą informaciją, kuri yra reikalinga apmokestinimo tikslais. Tačiau mokesčių inspekcijos nepriima elektroninius informacijos, elektroninių informacijos teikimo priemonių. Tokia yra svarbi kliūtis, kuri, tikimės, greitai bus panaikinta iki 2016 metų. Tada įsigalios naujas muitinių kodeksas, taigi mes tikrai to laukiame. Šiuo metu mes rengiame taip vadinamas nacionalinės vieno langelio sistemas, kai įsigalios 2015 birželį atitinkama direktyva. Tačiau vis tiek dar lieka tam tikrų kliučių šią direktyvą įgyvendinti visose valstybėse narėse, būtent dėl to, kad mokesčių inspekcija turi tokias. turi tokių sunkumų priimant elektroninius elektroninę informaciją. Toliau saugumo priemonės. EMSA iš tikrųjų skiria daug dėmesio domenų apsaugai. Visi duomenys, kuriuos EMSA surenka, priklauso valstybėms narėms. Ir mums neleidžiama šių domenų saugoti negavus valstybių narių leidimo arba aukšto lygio uh, valdymo grupės leidimo ir negalime skleisti, atskleisti ar pateikti tų duomenų trečiosiams šalims. Tai yra labai griežtas reikalavimas, mes niekam neteikėme duomenų ir informacijos be valstybių narių sutikimo ar aukšto lygio valdymo grupės sutikimo. Toliau buvo užduotas klausimas apie dujų ir naftos platformas ir jų stebėseną ir finansinį voką, kuris buvo skirtas 16,5 16 165 milijonai eurų. Anksčiau ši suma buvo 144 milijonai, taigi išaugo mums skirtos lėšos, tačiau ir mūsų darbas tapo sudėtingesnis. Mes nagrinėjame situacijas, kaip elgtis galimos e, katastrofos atveju, kuriuo, aišku, visi esame suinteresuoti išvengti. Taigi, pasitelkdami mums skiriamas lėšas, mes e, darome viską, ką galime. Mes modeliuojame įvairias situacijas ir vieną ar du laivus galime parengti, kurie turėtų tokias purškimo sistemas, kurios galėtų puršti tinkamas medžiagas iš laivų ir galime užtikrinti taip pat e, kitas priemonės. Iš tikrųjų, iki šiol atsiliepimai apie EMSA veiklą šioje srityje yra labai teigiami. Mes glaudžiai palaikome ryšius su jūrų pramonė vykdydami šią veiklą. Pirmininkas, ačiū. Dar žodis. Krisneiberg. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju komisiją, jūrų saugos departamentą. Aš norėčiau padėkoti Jums už tą bendradarbiavimą, kuris e, buvo iš tikrųjų sėkmingas pastarojų metu. Ir norėčiau atsakyti į porą klausimų, kurie buvo užduoti Tai būtų klausimai, į kuriuos ponas Milį negalėjo atsakyti, nes jie nėra, nepatenka į jo kompetenciją. Iš tikrųjų, mes esame organizavę su ponu Milį ir kolegomis iš EMSA apsilankimą. Tiksliau, nebūtina vykti į EMSA agentūrą į Lisaboną. Mes gruodžio pirmą dieną organizuojame kartu su EMSA susitikimą ir prieimimą čia. Uh, parlamente. Taigi tada bus galima atsakyti į kai kurios klausimus. Ir dar MSI Flaminija konkretus atvejis, konkrečių laivų. Šis atvejis buvo svarstomas, kai panas Milė čia lankėsi paskutinį kartą. Atsakysiu, ko ėmėmės, kad išvengtume tokių atvejų ateityje. Mes e, sutelkėme visų valstybių narių atsakingas institucijos, kurios atsakingos už prieglapšio suteikimą, remdamėsi atitinkamą direktyvą. Taigi susitikome su šiomis institucijomis ir um, pradėjome tokį įdomų procesą. Dabar mes um, vykdome štai kokią veiklą. Mes visus sutelkėme su EMSA, sukūrėme hipotetinį atvejį, kai laivas prašo pagalbos. Uh, Tada visos institucijos susirenka Rotterdamo uoste ir siekia priimti sprendimą, kaip spręsti konkretų atvejį. Nes iš tikrųjų, kaip atsitiko ir Flaminijos atveju, nelaimė atsitiko atviroje jūroje, ne valstybių narių vandenyse ir buvo neaišku, kuri valstybė narė pirma turėtų imtis veiko, veiksmų. Bet remiantis ta mūsų veikla ir e, remiant, rengiant gairias su nacionalinėmis institucijomis mes būtent modeliuojame įvairias situacijas, galvojame, kaip išvengti tokių situacijų ateityje. Tos gairės yra beveik jau parengtos ir mes ketiname tas gairės pristatyti ir tarptautinėje jūrų organizacijoje, nes tokios nelaimės atsitinka visame pasaulyje. Yra buvę ir kitų atvejų, pavyzdžiui, Meizy laivas, kai buvo ginčas tarp Pietų Korejos ir Japonijos dėl to, kas turėtų e, suteikti pagalbą šiam laivui. Taigi mes iš tikrųjų turime visą pasaulį supažindinti su tą veiklą, kurios, kuri vykdoma Europoje po flaminės nelaimės. Ir dar dėl vieno aktualaus klausimo visiems. Mums reikia, kad tie europiečiai, kurie vis dar dirba jūrų sektoriuje, e, būtų e, skatinami čia dirbti. Turime e, daryti skirtumą tarp trumpų reisų laivybos, tai yra sritis, kur dirba ir moterų, ir tarp ilgalaikių, ilgųjų reisų, kai išvykstama ir pasiliekama savaičių savaitėmis jūroje. Taigi, iš tikrųjų, per paskutinę komisijos kadenciją mes rengėme tokią domenų bazę kartu su EMSA kurioje būtų kaupiama informacija apie jūrininkus, nes kol kas mes iš tikrųjų net ir nežinome, kiek Europos, europiečių jūrininkų dirba laivuose ir kokia jūrininkų dalis yra iš trečiųjų šalių. Taigi mes turime pirmiausia e, turėti aišku vaizdą, vėliau pasitelkdami ir technologijas, sudaryti planą, kaip pritraukti jaunus žmonės į šią e, sritį, į šią profesiją. Dėl ebolos klausimo, ponė Maisner apie tai kalbėjo. Turėtume pasakyti, kad e, dėl tų ataskaitų, kurios pradėjo teikti EMSA darbo grupė, priejo išvados, kad lyginant su aviacijos sektoriumi, jūrų sektorius e, nėra rizikos, čia nėra didelės e, rizikos, nes nėra daug keleivių atvykstančių iš vakarų Afrikos į ES ir yra Pasaulio sveikatos organizacija ir Tarptautinė jūrų organizacija pateikusios gairės, kaip turėtų būti elgiamasi, kai yra vykstama į vakarų Afriką, kaip išvengti infekcijos ir yra um, priemonės, kurių imasi konkretus uostai ES, kaip elgiamasi su laivais ir įgulomis atvykstančiomis iš Afrikos. Ir svarbu, kad iš tikrųjų jūrų pramonė turėtų siekti tokios situacijos, kai atsitiks ekonominė krizė vakarų Afrikoje, nes tada nebeturės šios šalis galimybės eksportuoti prekes iš savo uostų E, jeigu būtų imtasi per daug isteriškų, sakyčiau, apsaugos priemonių e, ir laivai apskritai nebeplaukiotų į tą regioną. Taigi norėčiau tiesiog perspėti apie tokią galimybę, jeigu svarstote, jeigu svarsto kai kurios valstybės narės apskritai uždaryti tos ir nutraukti reisus į vakarų Afriką, tai reikia iš tikrųjų prisiminti, kad tai yra gyvybiškai svarbi jungtis tarp Vakarų Afrikos ir likusio pasaulio. Dar dėl erdvinio planavimo ir ar toks vaidmuo e, turėtų būti skirtas MC kol kas, tai nenumatoma. Yra atitinkama direktyva rengiama, dar nagrinėjama, kaip įveiktų praktikoje. Aš galiu įsivaizduoti, kad kartais valstybės narės turėtų konsultuotis tarpusavyje, galbūt keistis informaciją apie maršrutus, apie intensyvesnio eismo teritorijas ir tada EMSA galėtų mm, įsikišti, bet e, oficiali tokia erdvinio planavimo funkcija EMSA nėra kol kas nematoma, nenumatoma. Tai tiek. Ačiū ponė Berg, ačiū ponui Milė ir tai yra jau pabaiga mūsų diskusijos. Netrukus prasidės uždar, uždarasis posėdis. Turėčiau klausimą dėl Erika katastrofos, kada turėsime daugiau informacijos. Šiuo metu informaciją rengia nacionalinės institucijos, vėliau mes vykdysime konsultaciją su pramonė, uh, nes yra iš tikrųjų nemažai pramonės sričių įsitraukę ir draudėjai, ir uostai, ir taip toliau. Ir manau, kad būtų teisinga ir jiems suteikti galimybę sureaguoti. Ir kai jau gausime e, jų reakciją kitų metų pradžioje, tikimės viską užbaigti. Ačiū. Ačiū. Tuo ir baigsime šio darbo tvarkės punkto aptarimą. Dabar kalbėsime apie trialogo rezultatus ir posėdis tolesnis bus uždaras. Atsiprašau, visų turėsiu paprašyti išeiti tie, kas negali dalyvauti uždarame posėdėje. Viso gero.